galime pradėti ar ne. Nes iš esmės mano darbuotojai net nežino, kokia yra darbo atvarkė. Aš laukiu, kol susirinks visi kolegos. Tačiau norėčiau padėkoti Jums už Jūsų nekantrumą, su kuriuo Jūs stengiatės paspartinti mūsų komiteto darbą. Mes tikimės, kad bent jau a, visi nevėlos daugiau negu 15 minučių. Taigi, dabar aš norėčiau pradėti mūsų posėdį. Pradėsime nuo pranešėjo Kukano ir išklausysime jo pranešimo apie Europos kaiminystės priemonės sukūrimą. Prašau, jums žodis. Ačiū, panė pirmininkė. Galiu patvirtinti, kad jūs tikrai pradedate posėdžius laiku, tačiau reikia palaukti ir kitų kolego. Dabar kalbant apie kaiminystės priemonę, norėčiau pabrėžti, kad šis pranešimas yra patiktas mūsų komitete. Nes būtent e, šis pranešimas yra susijęs su e, kaiminystės politika ir užsienio politika. Remiantis diskusijomis dėl kitų priemonių, norėčiau pasakyti, kad Europos parlamentas e, kaip teisės aktų prieimėjas, vienas iš trijų, turi imtis priemonių, kad būtų iškelti ES politiniai ir tai to Europos parlamento prioritetai. Ir mes tas galės savo galime panaudoti kartą per septynerius metus. Rengdamas šį pranešimą, aš susitikau su daugybė suinteresuotojų šalių, su įvairių asmenų, kurie prisidėjo prie šio dokumento rengimo, su partnerėmis valstybėmis, su ambasadoriais, su pilietinės visuomenės atstovais. Ir buvo labai įdomu pasikalbėti su, su jais, aš kalbėjau su kuo daugiau žmonių, kad būtent gaučiau kuo daugiau įspūdžių ir kuo daugiau įnašų iš tų žmonių ir veikėjų, kurie suinteresuoti šią priemonę. Aš taip pat uh, turėjau labai vaisingą, neformalią diskusiją su E, išorės veiksmų tarnybos atstovais, su komisijos atstovais. Dabar kalbant apie Europos kaminicės priemonę, aš manau, kad komisijos pasiūlymas atspindi dabartinius pokyčius ir didžiausius iššūkius ES kaiminystėje. Ir apskritai e, Europos kaiminystės politikoje per pastaruosius metus. Yra keli elementai, kuriuos aš norėčiau, kuriais aš norėčiau labiausiai pasidžiaugti. Pirmiausia, didesnė sanglauda tarp e, Europos e, kaiminės politikos ir priemonės. Tai būtent e, ryšys tarp veiksmų planų, programų ir šios priemonės taikymos srities racionalizavimas palyginti su ankstesniu, ta, ankstesnė taikymos sritimi. Taip, mes žengėme dar į didesnę sąnglaudą su mūsų kaiminėmis valstybėmis Būtent taikydami skirtingas, konkrečias, individualias priemonės kiekvienai šaliai. Ir atsižvelgdami į būtent į tų valstybių poreikius ir pajėgumus. Ir mes e, taip pat e, teikime didesnį ir greitesnę paramą toms valstybėms, kurios gyvena demokratinės reformas arba kitas reformas. Tai būtent e, mes taikome principą daugiau už daugiau ir atskaitomybės principus. Remiantis e, e, pranešimo projektu, e, kuriuo mes išvelgiama į komisijos pasiūlymo pakeitimus, norėčiau pirmiausia pabrėžti, čia, čia kaip buvo pabrėžta jau pirmininko Broko, kad kai kurie pakeitimai yra bendri visiems, visoms, visiems pranešimams dėl, dėl finansinių priemonių, todėl aš nesigilinsiu juos. Norėčiau pasakyti, kad Mūsų planas pateikti paketą, yra, paketą dokumentų yra tikrai naudingas. Mes turėtume sekti šią strategiją. Aš taip pat norėčiau e, pabrėžti e, vertybėmis pagristą strategiją ir faktą, kad e, Europos kaiminystės politika turėtų skatinti žmogaus teisės esminės teisės ir laisvės, stiprinti demokratiją ir teisės viršenybę. E, turėtume stengtis e, taikyti individualų požiūrį, taikyti principą daugiau už daugiau, kurti aišku mechanizmą, kaip turėtų būti tos priemonės įgyvendinamos. Šis individualizuotas požiūris turėtų padėti sukurti strateginės programas. Tai būtent e, ilgamečius arba daugiamečius dokumentus kiekvienai valstybei taikant būtent tą individualizuotą požiūrį. Kad būtent būtų e, taikoma pagalba toms e, e, partneriams valstybėms, kurios pasižymė ypatingomis pastangomis sukurti demokratiją ir tai atlikti reformas, o į tos valstybės ir gauna didesnį paskatinimą. Taigi Mes e, dabar atsižvelgėme į Europos e, politikos esminius punktus. Mes e, siūlome partnerystės su visuomenėmis ir atsižvelgėme labiau į tų priemonių taiky, taikymą. Ypač atsižvelgdami į pilietinės visuomenės ir profesinės sąjungas. Uh, ir ES turi užtikrinti, kad pilietinė visuomenė atliktų svarbų vaidmenį rengiant, e, įgyvendinant ir stebint, tai yra kontroliuojant tų priemonių įgyvendinimą. Aš labai vertinu komisijos e, pastangas racionalizuoti šių priemonių taikymo sritį, kad e, tos priemonės tikrai remtų tikslus iškeltos kaiminėsios politikos. Aš manau, kad e, būtų neteisinga pridėti per daug papildomų tikslų, nes tokiu atveju mes rizikuotume, kad e, programavimo dokumentas taps mūsų pageidavimų sąrašu. Ir dokumentas taps netokiu reikšmingu. Aš e, lauksiu jūsų pastabų ir esu pasirengęs diskutuoti su kolegomis ir šelniais pranešėjais, kurie dar turi laiko diskutuoti su manimi ir teikti pakeitimus, kad mes galėtume parengti galų galę prasmingą dokumentą. Ačiū, ponė pirmininkė, už jūsų kantrybę. Ačiū, ponė Kokanai, už jūsų informaciją. E, mes pirmą kartą svarstome šį pranešimą. Dabar norėčiau suteikti žodį e, e, socialistų vardu šešėlinė pranešėjai poniai Lakiai. Aš e, neturiu daug ką pasakyti apie šį pranešimą, nes aš visiškai jam pritariu. Aš matau netgi, kad prie šio pranešimo prisidėjo um, mūsų užsienio reikalų ministras. Taigi būtent e, čia Mm, skatiname įtraukti į bendrą procesą pilietinę visuomenę, profesinės e, sąjungas, kad jos galėtų e, padėti įgyveninti tas priemonės ir jas e, kontroliuoti. Be to, šitas principas daugiau už daugiau turėtų būti papildomas kitų principų - mažiau už mažiau. Taip pat svarbu yra taikyti deleguotus aktus. Aš pasiūlysiu kelis e, pakeitimus, kurie tik tai pagerins e, tuos aspektus, kurie jau pabrėžti šią, šiame pranešime. Ačiū. E, dabar aš atsitikiu poniai Flotar žaliųjų vardu. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, ponė Gaukanai. Pastebime, kad iš tiesų buvo daug diskutuota formuluojant pakeitimus. Ir e, mus e, įkvepia šitas noras reformuoti ir pakeisti e, Europos kaiminystės priemonių tikslus. Aš manau, šis noras atsispindi ir tose nuorodose, kurios sako, kad turėtų būti pagerintas institucinis mechanizmas, kad jis turi būti sukurtas atitinkamas. Taip pat turėtų būti e, vertinami atitinkami e, pilietinės visuomenės atstovai, kad jie galėtų prisijimti tą vaidmenį, tai būtent padėti gyveninti tas priemonės ir jas kontroliuoti. Galbūt e, Aš e, galėčiau šiek tiek paaiškinti, kaip tas institucinis mechanizmas atrodytų. Na, galbūt dar turėčiau pabrėžti, kaip atrodytų ta domestic accountability, tai yra e, atskaitomybė šalies viduje, kaip visuomenė galėtų įvertinti e, tas veiksmus, kurie atliekame įgyvendinant Europos kaiminystės politiką. Kitas dalykas nuoroda į demokratiją yra taip pat labai svarbi. Manau, kad ją galėtume dar e, sustiprinti. Sustiprinti tą prasme, e, kad e, pranešime būtų patikslintas šitą nuorodą. Mes turime pasakyti, kaip mes suprantame demokratiją, tai kad būtų laisvi rinkimai, nevaržoma spauda, demonstracijų mm, laisvė, mm, kova su korupcija, tai kad e, armija būtų demokratiška, kad nebūtų diskriminacijos, kad būtų lyčių, lyčių lygybė ir taip toliau. Tai būtent turime apibrėžti demokratiją, kaip mes ją suprantame. Komisija pasaraisiais metais nuolat kartojo, kad e, šitą gili, labai įsitvirtinusi demokratija, uh, turėtų būti suprantama arba aiškinama ir horizontaliai. Nepriklausomai nuo sektorių, manau, kad tai yra pakankamai svarbu atspindėti pranešime. Nes būtent tai ir yra tas principas daugiau už daugiau. Tikriausiai reikėtų dar paaiškinti visas šias nuorodas į demokratiją ir tos principus daugiau už daugiau. Tai reiškia, kad mes reglamentu skatiname visas suinteresuotas šalis įgyveninti kuo efektyviau šitą principą daugiau už daugiau. Ir paskutinis dalykas, kurį norėjau paminėti. Čia kalbame apie ekonominę plėtrą ir apie ekonominę partnerystę bei kaiminystę. Mes turime atsižvelgti visų pirma čia į visuomenės poreikius, į e, tvarų išteklių naudojimą, į e, tvarę ekonomiką. Mes turime galimybę savo kaiminystės politikoje būtent pabrėžti tokius dalykus. Mes turime e, ir galime pabrėžti savo kaiminystės politikoje tokią įtraukiamąją ekonomiką arba tvarę ekonomiką. Tai būtent Tokie yra esminiai punktai, kuriuos norėjau paminėti. Ir pateiksiu dar pakeitimus, kuriuose atsispindės ši mano pozicija. O, bet jau sakiau, kad jūsų pakeitimai taip pat yra tinkami. Ačiū, panė Flotar. O dabar gu, guja frakcijos vardu, ponas e, Majeris. Ačiū, ponas pirmininkė. Dėkuoju pranešėjui Kukan už pranešimą. Jums žinoma, kad mano frakcija labai kritikuoja Europos kaiminystės politiką ir mes kritikuosime dar griežčiau. Jūs kalbate apie principą daugiau už daugiau. Tai yra, jūs siūlote tarsi statyti už tas kaiminystės šalis, kurios pritarė reformoms. Iš principo teoriškai viskas atrodo puikiai, tačiau praktiniu požiūriu viskas yra kitaip. Marokas, tarkime. Marokas pagal kaiminystės politiką turi pažengusios šalies statusą. Tai yra aukščiausias statusas pagal tą gradaciją, jei žiūrėtume į viduržėmio jūros regiono šalis. Kai kurie kolegos pamini Maroką kaip pavyzdį. Bet jei žiūrėtume į tam tikrus kriterijus, demokratijos kriterijus, tai paskutiniuose rinkimuose dalyvavo 23 procentai rinkėjų. Tik tiek. Jei vertintume žmogaus teisių įgyvendinimą, tai reikia prisiminti, kad Marokas perėmė kaimininės teorijas, kurios anksčiau buvo jungtinių tautų protektoratas. Ir ES vertybės Marokui yra trečioje ir ketvirtoje eilėje. Toliau, kitas klausimas - ekonominis nuoseklumas, ekonominė sanglauda, darbo vietų sukūrimas. Jei mes norime taikyti principą daugiau už daugiau, tai Maroko atveju aš nerandu tų didesnių pasiekimų. Toliau imkime kitą pavyzdį - Izraelis. Mes beveik suteikėme jam tą pažengusios šalies statusą, buvo nuspręsta atidėti jo suteikimą, tačiau vis, dėl, vis dar darbo tvarkėje tai figuruoja. Ir šiuo atveju reikėtų galvoti, ar tikrai laikomas ES vertybių, bent jau tokių, kokios anksčiau egzistavo, o dabar yra labai praskydusios. Mūsų frakcija labai kritiškai vertina Europą 2020 strategiją ir jos dominavimą kaiminystės politikoje. Mūsų frakcija visada prieštaravo Lisabono strategijai ir 2020 strategijai. Mes prieštaravome tam, kad būtų perkeliamos rinkos, kad tai taptų vienu iš svarbiausių ekonomikos principų ES. Mes prieštaraujame tam, kad šis principas būtų primetamas ir kaiminystės šalims. Šis principas jau sugriovė pietų Europos valstybių ekonomiką. Mastrikto kriterijai siekia planuoti ekonomiką ir primeta tokias taisyklės, kad finansinis sektorius tam tikrą prasme turėtų būti, tam tikra dalis turėtų būti valstybinė, sukūriamos sąlygos spekulacijai, vertybiniais popieriais. ir mūsų frakcija tikrai neketina kitiems pasaulio regionams siūlyti principus, kurie ES mums atrodo labai abejotini. Dar porą pastabų. Manyčiau, kad mes turėtume remti partnerystės e, regionus, o ne laisvos prekybos zonas. Imkime tokį pavyzdį. Neseniai Ispanija pasirašė sutartį su Saudo Arabija parduoti 250 tankų. Štai pavyzdys principo daugiau už daugiau. Pasvarstykime, kas yra Saudo Arabija. Yra speciali policija, e, kuri kovoja su tam tikrais moterų įpročiais. Saudo Arabija yra įsiveržus į Bahreiną, Saudo Arabija taiko mirties bausmę, Saudo Arabija nerengia rinkimų ir štai mes jiems dabar pasiunčiame 250 tankų. Taigi, ponas Kukana, iš šio pavyzdžio turbūt suprantate, kad mes labai kritiškai vertiname Europos kaiminystės politiką. Ačiū. Aš matau, kad vertimo iš švedų kalbos nėra. Ponas Kukan kalbėjo angliškai, o aš norėčiau kalbėti vis dėlto savo kalbą slovakiškai. Aš pritariu pono Kukan gerai parengtam dokumentui. Aš pritariu pono Kukano išdėstytiems prioritetams. Dar kartą perskaitysiu ir įsigilinsiu į dokumentą ir pakeitimų formą atsiųsiu savo pasiūlymus ponui Kukanui. Pritariu tam, kad šis tekstas nebūtų plečiamas. Tai neturėtų būti neturėtų tapti pageidavimų sąrašu. Tekstas turėtų išlikti kaip galima glaustesnis, artimesnis originalui. Savo pakeitimus aš atsiųsiu raštu. Ačiū toliau ponė Jekoncari. Ačiū pirmininkė. Aš pritariu tiems, kurie pagyrė šį dokumentą. Norėčiau paminėti tam tikrą dalyką, kuris mums Suomijoje kelia didelį susirūpinimą. Mes esame, esame susirūpinę dėl šiaurinio matmens ateities. Matome, kad norima perkelti šiaurinį matmenį iš Europos kaiminystės priemonės į Europos partnerystės priemonę. Kodėl? Šiaurės matmuo ta priemonė svarbi ne tik Rusijai, jis svarbi visai Baltijos jūros e, zonai. Tai labai svarbi priemonė Baltijos jūros strategijai. Logistinių požiūrių ji nepaprastai svarbi visoms šiaurės valstybėms. Taip pat čia galima išvelgti ir Arkties dimenciją. Šiaurės matmuo daug labiau tinka kaiminystės priemoniai šiaurės matmo ten ir turėtų likti. Žinau, kad ne visiems jums gerai žinomos visos šiaurės matmens smulkmenos, tačiau šiaurės matmo jau įrodė, kad pritaikius labai kuklės finansinės priemonės galima pasiekti esminių rezultatų. Aš būkštauju, kad perkelus šiaurės matmenį į kitą priemonę, nukentės jo finansavimas, o mums, Šiaurės Europos atstovams, tas finansavimas labai svarbus. Perkeliamas į partnerystės priemonę yra tarsi perkeliamas į užrybį. Ir tai mums netinka. Tikiuosi, kad dar ne per vėlu visoje bendroje struktūroje tai galbūt ir smulkmena, bet mums šiaurės valstybėms tai nepaprastai svarbu. Ačiū poniai Jekonsari prieš suteikdama žodį pranešėjui. Suteiksiu žodį komisijos atstovui ir išorės veiksmų tarnybos atstovui. Pirmiausia, komisija, ponas Kornaro. Labą dieną. Visų pirma, noriu padėkoti pranešėjui, ponui Kukan, už bendradavimą ir už pagrindinius pranešimo punktus. Šie klausimai sudaro bendrą klausimų rinkinį. Aš nešvaistysiu laiko kalbėdamas apie deleguotusius aktus ir kitus horizontalius klausimus. Jūs pranešime, manau, tai pastebėjote. Mes džiaugiamės mūsų politikos sustiprinimais. Pavyzdžiui, 30 pakeitimas – glaudesnis darbas su pilietinė visuomenė. Labai smagu, kad tas aspektas sustiprinamas. Taip pat pritarėme tam, jog pranešėjas pasisako už principą daugiau už daugiau, tai būtų pakeitimas 42. Tai vienas iš pagrindinių taryboje aptariamų klausimų. Galbūt reikėtų dar aiškesnių formuluočių. Porą vietų, kur pasiūlymus sudėtinga būtų įgyvendinti. Pavyzdžiui, 47 pakeitimas dėl programavimo. Mes būtume už šį pakeitimą, tačiau sunku įgyvendinti be valstybių narių bendradarbiavimo. Septintas pakeitimas. Pusiausvėra tarp rytų ir pietų matmenų. Sunku tai įgyvendinti, kadangi mes norime diferencijuoto metodo. Taip pat nauji pasiūlymai turėtų dėrėti su senesniais pasiūlymais, o dėl šiaurės matmens noriu patikinti Suomijos atstovę, kad šiaurės matmeniui paliekama daug galimybių per tarpvalstybinį bendarbiavimą, bet taip pat ir taikant kitas priemonės, partnerystės priemonės, tematinės priemonės jos ateityje galėtų paremti šiaurės dimensijos įgyvendinimą. Taigi nekyla pavojus, kad ši politikos sritis bus nustumta į pašalę. Nenoriu viršyti mums skirto kalbėjimo laiko. Baigdamas padėkosiu už konstruktyves diskusijas ruošiantis šiai peržiūrai. Ačiū ponui Kornaro, dabar Europos išorės veiksmų tarnybos atstovas. Labadiena. Europos išorės veiksmų tarnybos vardu noriu paminėti, kad mes dalyvaujame darybų grupėje, kuriai vadovauja komisija. Taigi man belieka tik tai pritarti komisijos atstovo ką tik pasakytiems žodžiams. Dėkoju Jums už aišku pasisakymą, o dabar ponas Kukan. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, dėkoju visiems kolegoms, kurie komentavo pranešimą dėl ponų, pono Malakį ir ponios Flotrip komentarų. Aš pritariu jiems. jų pasiūlyti pakeitimai labai aktualūs ir jie atitinka mano ketinimus. Aš bendradarbiausiu su tais dviem kolegomis, kad jų pakeitimus įtrauktume į pranešimą. Pono Myers pasiūlymas. Aš žinau, kokia jūsų frakcijos pozicija. Galiu pritarti jums vienu jūsų paminėtų sakiniu. Daugiau už daugiau yra puikus principas, bet jį sunku įgyvendinti. Aš su tuo visiškai sutinku, tačiau tikiu, kad įmanoma tą principą įgyvendinti. Dėl to mes ir parengėme tą priemonę, kad pasinaudotume tuo puikiu principu. Nekalbėsiu apie konkrečias valstybės, kurias jūs minėjote. Beje, Saudo Arabija nedalyvauja kaiminystės politikoje Pone Jekonsarį kalbėjo apie šiaurės matmenį. Mes apie tai diskutavome, svarstome. Aš visiškai suprantu jūsų būkštavimus, kad tas matmuo nebus įtrauktas į politiką, bet ponas Kornaro iš komisijos atsakė jūsų klausimą. Rusija pakankamai įtraukta į tą instrumentą pagal tarp valstybinį bendradarbiavimą. Jos dalyvavimas yra apibrieštas objektyviai ir tinkamai. Ponas Kornaro paaiškino, kad šį matmenį galima įgyvendinti ir pagal kitas priemonės. Čia verta prisiminti pranešimus, kuriuos parengė ponas Davi Jūs minėjote ir Arkties aspektą. Jeigu mes pradėsime į pranešimą įtraukti įvairiausius skirtingus klausimus, nemanau, kad priemonė patobulės arba taps pragmatiškesnė. Bet jūsų susirūpinimą dėl šiaurės matmens aš visiškai suprantu. Ponas Kornaro atsakė į jūsų klausimą, taip pat paminėjo kelis pakeitimus. Manau, kad dėl jų diskusija tęsis. Taip, tai sudėtinga priemonė, bet jeigu, jeigu laikysimės pozityvaus požiūrio, manau, pasieksime tinkamo visiems kompromiso. Ačiū, ponas Kukanai. Ir čia mes baigiame pirmąją apsikeitimą nuomonėmis dėl šio klausimo. Pateikimų pateikimo terminas yra birželio 14 diena, 12 valanda. Aštuoni komitetai rengia savo nuomonės dėl Europos kaiminystės priemonės. Dabar kitas darbo tvarkės klausimas tai pirmasis svarstymas dėl partnerystės priemonės bendarbiavimo su trečiosiomis šalimis pranešėjas ponas Mauro. Tarptautinės prekybos. Tarptautinės prekybos komitetas pagal taisyklių 55 straipsnį rengia taip pat savo nuomonę, pranešėja ponia Andrikienė. ir taip pat pasisakys išorės santykių tarnyba, o dabar žodis ponui Mauro. Įžanginis žodis. Didente. Ačiū, pirmininkė. Man labai malonu dalyvauti ir tame nuomonio apsikeitime. Na, pirmiausia, sakysiu, kad būčiau norėjęs surinkti nuomonės iš šešėlinių pranešėjų kai dar rengiau šitą dokumentą. O taip pat ir kalbėti su atskirų komitetų atstovais. Mm. Dėl to, kad panas Kokanas na, tiesiog asmeniškai su kažkuo tai kalbasi, sunku girdėti pono Maurą vertėjams. Na, po to, kai jau kompetencijas nustatome, galbūt jau, galbūt galima greičiau visą daryti, aptarus e, visą su ponendrikinė ir šešėliniais nešėjais. Taigi pažiūrėsiu komisijos e, pasiūlymą dėl šitos priemonės. Norėčiau paliesti tris dalykus, kurie patraukė mano dėmesį rengiant šitą pranešimą kolegams. Pirmiausiai dėl šalių gaunančių pagalbą. E, pirmiausia, mums reikia e, išsiaiškinti, kiek tokių šalių gali būti antra. Pagrindiniai principai, kuriais bus remiamas įtaikančią tą priemonę. Taigi, mums reikia, kad būtų aišku, buvo tiesiog smulkiai nustatyta, kaip ir kam bus padedama. Na, kaip ponas Lokanas pasakė, aš neketinu na, atskirų dalykų liesti, nes jau tai buvo labai puikiai padaryta iš ryto. Aš sutinku, kad žinoma reikalinga demokratinė atskaitomybė parlamentui, ypač kada kalbame apie strateginį planavimą, Na ir partnerystės priemonė nėra išimtis. Jai irgi turi būti taikomas šitas pagrindinis principas. Na. Io ho voluto rafforzare il carattere globale di questo strumento. Na vėlgi, naud, šalys naudos gavėjus. Norėčiau na, tiesiog pasižiūrėti esmę šitas priemonės Na, kalbame ne tik apie strateginius partnerius, bet visas trečiasias šalis, kurios ES strateginė prasme yra svarbės. Taigi, a, e, čia mes nekalbame apie atskiras šalis, bet mes kalbame apie e, tuos interesus, kurių ES turėtų siekti. Man atrodo, tai reikėtų pabrėžti, nes labai svarbu parodyti, kad šita priemonė, nors jį mažiau finansuojama, bet mm, vis dėlto jie yra gana lanksti ir tai daro ją ypač naudinga. Ypač kada kalbame apie uh, ES strategijas. Atrodo, kad čia yra nemažas skirtumas. E, taigi, kai naudojame turimus išteklius ne tik atskirom šalim, kurias laikome strateginiais partneriais, bet mes apimame visas šalis, kurios mums svarbios. Nesvarbu, ar tai būtų atskirų temos ryčių atžvilgių ar geografinių požiūrių. Na, dėl metodų. Kaip ponas Kokanas, aš taip pat pateikiau tam tikras tam tikrus pakeitimus. Uh, kuriuose dėmesio sutelkiau daugiausiai į pilietinės visuomenės įtraukimą, ypač ten, kur tai yra labai svarbu. O čia traukiamas ir trečios šalis. Net per 13 metų o, savo parlamentės veiklos, dalyvaudamas įvairiuose misijose, leido man na, pamatyti įvairiausių pusių santykių vyriausybės su savo piliečiais, ypač tose šalise, kurios e, keitėsi e, režimas. Svarbu, kad būtų parinkti tam tikri mechanizmai, kuriais remiantis galima būtų e, na, tam tikram laikui sustabdyti pagalbą. Toliau, jeigu tai duoda galimybę Europos e, Sąjungai savo pagrindinės vertybės skleisti, pavyzdžiui, kaip ir pavyzdžiui, visi. Contentandosi poi di portare avanti l'aspetto del business. E, e, e quindi nel... Kada kalbame apie visas tas sąlygas, na, žinoma, tada kalbama netgi apie įprastinį verslą. Na ir šalia tų esminių pagrindinių vertybių, e, žinoma, reikia ir, kad ES galėtų ginti savo interesus toliau dėl bendradarbiavimo. Manau, kad tai labai svarbus dalykas, nes čia tiesiog nustato, kad kokiais atvejais nėra šito partnerystės priemonės. Čia režimas užsienio politikos aspektas. Na, tai, tai mano siūlomi pataisimai yra tai, kad pirmiausia reikėtų padaryti taip, kad tai būtų išorės politikos priemonė, kitai žodžiai tariant, kad būtų stiprinamas e, daugia šalės ir dvi šalės, e, na, tiesiog mm, diskusijos, kad galėtų suteikti tam tikrus e, išteklius, kurie padėtų įgyvendinti tokių tarptautinių viršūnių stikimo sprendimus. tiesiog nustatyti, kokiu būdu galima būtų siekti ES vertybė gyvendinimu. Labai ačiū uždėmesi, parodyta nuo kolegų ir lauksiu komentarų. Atsiprašau, labai ačiū ponas Mauro už jūsų pastabas. Dabar norėčiau suteikti žodį ponė Andrikendį. Ačiū, e, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau kolegas informuoti, kad vakar e, prekybos komitete, tarptautinės prekybos komitete mes pasikeitėme nuomonėmis a, e, dėl šitų pasiūlytų pakeitimų šiandien dar anksčiau, kaip jau buvo minėta, kaip paminėjo ponas Mauro, a, mes išsiaiškiname kai kurios dalykus, kad galima būtų geriau suprasti siūlomus pakeitimus. Partnerystės priemonė yra viena iš užsienio politikos, išorės politikos priemonės dalis. Kaip mes tai suprantame, yra trys pagrindiniai tikslai. Pirmiausia, tarptautinės dimensijos, tai yra Europos 2020 strategijos, imtis toliau, kiek galima daugiau sustiprinti prieigą prie rinkos, tai investavimas į tarptautinės ir Europos įmonės ir taip pat, kiek galima daugiau skirti dėmesio ES matomumui. Ir dėl antrojo tikslo Taigi tie e, pataisimai, kurie siūlo daugiau dėmesio kreipti tautiniai prekybai ir lygiai taip pat a, padaryti taip, kad Europos Sąjunga būtų kiek galima daugiau konkurencinga, a, taip pat a, skatinti komercinį e, interesą, stengtis tapti kiek galima daugiau konkurencingais. Tai pagrindiniai dalykai. Mūsų e, išorės veiksmų tarnyboje yra ir komisijos atstovų. Taip norėtumėm pakalbėti apie e, tuos pakeitimus, kurie yra e, svarbus ir vienai ir kitai pusiai na, yra siūloma e, tiesiog kiek galima sumažinti. E, amendment, which is. E... Pataisas, kurios yra siūlomas pana Mauro, e, jisai siūlo išbraukti e, šitą pasraipą, o aš tiesiog siūlau, kad būtų sumažinta nuo 20 iki 10 procentų. Uh, Ir man atrodo, kad 20 procentų yra per daug ir tai gali tiesiog na, pažeisti mūsų prioritetus, mūsų pagrindinius tikslus. Ir todėl aš pritariu jų pozicijai šio klausimu. Na, svarbu ir aš iš tikro pritariu e, pranešėjo nuomoniai kad nereikėtų susiaurinti šitos priemonės taikymos ryties tik didelėm šalim, tai yra pietiniai, jungtinėms valstijoms. A, žinoma, jie yra labai svarbus, a, bet lygiai taip pat kaip ir a, kit, turėtų dalyvauti kitos šalis, kiti regionai, teritorijos. Gali būti lygiai taip strateginė prasme, gali būti lygiai taip pat svarbus mums. Čia, ypač kalbant apie politinius dalykus, ekonominius dalykus. Taigi aš remiu tuos pataisimus, kuriuos pateikė ponas Mauro. Ačiū. Labai ačiū, ponia Andrikinė. Dabar norėčiau pateikti žodį ponui Matijau iš išorės veiksmų tarnybos. Labai ačiū. Kaip ankstesnė kalbėtoja iš komisijos jau pabrėžė, kad šita bendroji grupė mūsų dirbo e, laiko mažai, todėl aš paliesiu tik tai kai kuriuos dalykus, pagrindinius konkrečius dalykus. Žinoma, partnerystės priemonė yra inovatyvi, ypač kalbant globalę prasme. Ir tie pataisimai, kuriuos pranešėjas padarė, tai nėra tie pataisimai, kurie liestų tik tai pakeitimus geografinė prasme. Čia tie pakeitimai yra labiau globalūs tokie, liečia 2020 m. strategiją liečia tokius dalykus kaip energijos saugumą, klimato e, kaitą e, ir panašius dalykus. Manau, kad verta prisiminti, e, kad bandoma jau tiesiog nueiti toliau negu mydimas. Tai yra bendradarbiauti su šalimis, kurios įgauna vis didesnį svorį tarptautinėje Tuo pačiu, lyg užpildant tam tikrą spragą. Čia galima kalbėti apie ketvirtąją dalį. Tai pirmiausia, kalbame apie tai šalis, kurios mums yra svarbios strateginė prasme. Na, pirmiausia, aš cituoju oficialų strateginiai partneriai, bet netgi to šalis, kurios galbūt nepatenka to apibrėžimu. Jau tai buvo nurodyta. O be to, e, pavyzdžiui, jeigu neturime partnerių tam, tikros, tam tikrose srityse, tai mums trūksta, e, na, pavyzdžiui, jungtinės valstybės, e, Kanada, bet taip pat mums reikia ir Indijos, Brazilijos, tos šalis, su kuriomis mes jau senai galbūt bendradarbiavame, turime veiksmų planus kartais netgi turime na, tam tikrus tokius susitarimus. E, kartais mes kalbame, kad, kad jau o, galime kalbėti apie tam tikras na, prekybos sutartis. Taigi tie pakeitimai, kuriuos jūs o, siūlote, jie li, li, liečia na, globalius klausimus, kurie kyla iš 20 darbų tvarkės. Tai kai kurie iš jų yra būtent tik tai gyvendinimo dar tokioje stadijoje kai kur kalbama apie abipusį bendradarbiavimą, bet visa tai liečia tas šalis, kurios galėtų būti remiamos pagal vystumoje bendradarbiavimo programą. Na, vėlgi, kalbant dėl galbūt paramos sustabdymo šitą klausimą, taip, jis yra svarbus, bet dabar aš galbūt norėčiau perduoti žodį komisijai, e, kolegai iš komisijos ir jisai galbūt pakalbės e, konkrečiau apie įgyvendinimo dalykus. Ačiū, panas pirmininkė. Porą e, dalykų. E, taigi, įgyvendinimo priemonė. Pasižiūrėjus į siūlomus pakeitimus, na, keletą tokių pastabų. Pirmiausia, naudos gavėjai Na, norėčiau pabrėžti tai, kad partnerystės priemonė vėlgi tai yra, e, žodžiu, teikia naudą abiem e, pusėm. Tai yra gerai e, žinomas toksai požiūris į tokią priemonę. Man atrodo, kad e, tiesiog pavadinimas e, naudos gavėjai galbūt ne visiškai teisingas, nes naudą gauna abi dvi pusės. Kai kurios e, šito pasiūlymų, pasiūlymų pasiūlymuose galbūt tiesiog tas tiesiog formulavimas yra ne visai tinkamas. Taip, kalbam Tiesiog kai kur e, šita leksika yra labai tiksli ir vėlgi grįžtame prie šitų naudos gavėjų. Ir tiesiog kartais, e, kartais e, yra sunku pasiekti tų numatytų tikslų ir iš anksto numatyti, kaip visą tai bus daroma. Na, kalbant apie priedus, vėlgi gyvendinant šitą priemonę turėtų na, atsargiai tai žiūrėti, jeigu viskas yra labai detaliai nustatyta tada galbūt nepakankam, ne, nepakankamai uh, lankščiai dirbama ir prasilengiama su realiu gyvenimu. Ir todėl uh, manau, uh, kad uh, Tiesiog šitame programavimo dokumentuose reikėtų tokios kalbos, kurią galima būtų reikalui esant nepataisyti. Lengviau negu reglamentą. Na, pabaigoje norėčiau vėl duoti žodį ponui Mauro. Prašom, ponas Mauro. Ačiū, pirmininkė. Na, Tai, ką išgirdau, dar kartą e, patvirtina mano mintį. Na, sutinku su ponia Andrikienė, kad mes iš tikrųjų galėsime dirbti kartu, nes mūsų nuomonė daugelio klausimų e, daro. Aš taip pat norėčiau dar padėkoti poniai Andrikieniai, nes jie visiškai E, teisingai iškėlė klausimą dėl šitų 20 procentų. Aš e, taip, e, taip norėjau aš siekti, bet išgirdęs išorės veiksmų tarnybos nuomonę, manau, kad aš teisus. Man atrodo, nebuvo gana tikslaus atsakymą į panės Andrikienės klausimą, bet vis dėlto labai dėkingas išorės veiksmų tarnybai, kuris supranta šitos priemonės svarbą ir supranta tai, kad šita priemonė turi būti lanksti ir kad jį būtų tiesiog kaip tam tikros strateginės gairės. Ačiū taip pat ir komisijos atstovui už komentarus, už pastebėjimus. Na, tiesiog matosi, kiek e, dėmesio mes skiriame tam tikriems dalykams mūsų e, pataisose. Kartais sako, kad per daug gal viską detalu, galbūt nereikėtų taip e, detaliai viską surišti, bet mūsų diskusijų metu tiesiog bus galima nustatyti, kas kelia nerimą. Na dėl to, kas tai yra naudos gavėjai. Ir reikia kaip, pažiūrėti, kaip iš tikrųjų nustatyti mūsų santykius su trečiosiomis šalimis. Na, čia reikėtų siminti tam tikrus strateginius ypatumus. Ir ne tik dėl to, e, kokie santykiai su ES, bet ir dėl to, kas yra numatyta ES strategijoje. Taigi labai ačiū visiems pasisakiusiems. Na, manau kad mm, mūsų kitas e, susitikimas bus dar įdomesnis. Ačiū ponas Mauro. Ir tuo mes baigėme pirmą šios temos svarstymą. Norėčiau pasakyti, kad galutinė dama yra 14 birželio. Dabar mums reikėtų pereiti prie kitos temos, bet kadangi pranešėjo dar čia nėra, aš siūlyčiau padaryti penkių minučių pertrauką. Na, aš tikiuosi, kad a, pranešėjas pasirodys po penkių minučių.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 Sì, colleghi, con... cominciamo con lo strumento di assistenza preadesione. Taigi, kolegos, pradėsime dabar mūsų posėdėje nuo 10 punkto pasirinkimo narystį pagalbos priemonę. Ponas Vigeninas jau atėjo. Taigi, pirmiausia, steiksiu žodį ponui pranešėjui. Taigi, dabar pirmąjį kartą svarstome šį pranešimą. Ponas Vigeninas patikė 80 e, pakeitimų būtent komisijai, kaip e, būtų galima palengvinti būsimą e, pasirengimo narystiai finansavimą. Būtent, kad ši priemonė atitiktų ES plėtros tikslus. Prieš suteikdamas žodį ponui Vigeninui, Norėčiau sutikti žodį e, poniai e, Kornelisen. Taigi prieš pranešėją dar pasakys ponia Kornelisen, nes uh, e, kolegija būtent turi atitinkamų uh, prašymų pateikusi. Uh, trumpai kalbėkite, prašau. A ačiū. Aš turiu išbėgti į koordinatorių sustikimą. Todėl norėčiau atsakyti kai kurios klausimus, kuriuos iškėlė pranešėjas. Aš e, iš esmės negalėsiu dalyvauti tolimesnėje diskusijoje, tačiau mano padėję išklausys jūsų. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai už jūsų puikų darbą. Ir mes jau diskutavome jūsų pranešimo tema. Aš esu e, užimtumo komiteto e, nuomonės referente ir aš pritariu tiems pasiūlymams, kuriuos pateikia pranešėjas. Tai, tai būtent, kad ši priemonė taptų demokratiškesnė, skaidresnė ir labiau matoma Žinoma, yra daugybė dalykų, dėl kurių galėčiau sutikti, tačiau turiu kelis klausimus. Vienas yra dėl 5 procentų e, e, padėtų į rezervą už, e, už gerą šitos priemonės įgyvendinimą, tai būtent tai kaip apdovanojimą. Man atrodo, kad viena iš didžiausia problemų būtent pasirinkimo narystiai pagalbos priemonės tai yra tai, kad neišnaudojamos turimos lėšos. Mes dabar 2012 metais baigėme išnaudoti 2007 metų asignavimus. Aš manau, kad e, šitas finansavimas nėra tinkamiausia priemonė skatinti e, gerą valdyseną. Tai čia tokia mano reakcija į šį pasiūlymą. Kitas klausimas. Gal jūs galėtumėt paaiškinti, ką jūs norėtumėt tiksliau e, padaryti su 12 ir 13 pakeitimu? E, čia kalbama apie komisijos deleguotos sektus. Jūs e, performulavote šiuos pakeitimus ir aš nelabai supratau tų formuluočių. Galbūt jūs galėtumėt dar paaiškinti, kaip jūs tikslus apibrėžėte ir Europos parlamento vaidmenį, būtent rengiant atskirai valstybei atitinkamus strateginius dokumentus. Čia iš esmės jūs 15 pakeitime perfrazavote teiginius apie šį procesą ir paskui vėl išbraukėte, tai man nelabai aišku dabar, kaip tas procesas vyks kaip bus rengti, kaip bus rengti strateginiai dokumentai. Taip pat man kyla problemų dėl didžiausios problemos. Tai būtent kaip mes galime e, supaprasinti e, šių IPA fondų e, deklaracijų teikimą. Tai būtent kaip bus supaprastinta tvarka prašoma finansavimo. Galbūt jūs turite kokius stebuklingų idėjų nežinau, reikia pasvarstyti šio klausimu. Ir baigdama norėčiau pasakyti, e, kad labai džiaugiuosi, kad e, daug pasiūlymų iš mūsų komiteto atsispindi jūsų pranešime. Aš tikiuosi, e, kad tikinsiu jūs priimti dar kelis pakeitimus kompromisiniuose pakeitimuose ir labai daug tikiuosi iš mūsų diskusijos. Iš tikrųjų, ši priemonė yra labai svarbi toms valstybėms, kurios gali prisijungti prie ES. Taigi ačiū. Taigi dabar grįžtame prie mūsų E, pranešėjo, pono Vigenino, jums sudėkime žodis. Pane pirmininkė, kiek man laiko skiriate? Nes tai yra labai svarbu pranešimui. Aštuonias arba dešimt minučių, gal dvylika. Duoda, skiriu jums dvylika minučių. Aš manau, kad kai kurios atsakymus išgirsite mano pristatymę. šioje situacijoje aš e, nepristatysiu e, pačios priemonės. Aš e, esu tikras, kad visi šiame posėdėje žino, kokia tai priemonė. Visi žinote, kaip ši priemonė buvo pakeista, kaip ji keičiasi. Tačiau bet kokiu atveju mm, ši priemonė buvo pakeista. Tai buvo pasirinkimo narystė pagalbos priemonė 2 nes komisija atkreipė dėmesį į trūkumus ankstesnėse priemonėse, jie pasiūlė dabar lankstesnę priemonę, kuri e, ir, ir yra skirta įvairioms sritims ir neatsižvelgiama dabar į valstybės statusą, ar valstybė kandidatė, ar valstybė potenciali kandidatė. Svarbiausia yra valstybės pasirengimas ir tinkami pajėgumai priimti pagalbą ir ją įgyvendinti. Ši priemonė yra paprastesnė. Aš manau, kad tokiu būdu bus galima labiau įsisavinti e, šalims gavėjams e, IPA lėšas. Ir taip pat daug, e, strate, daug strateginių tikslų siekiama šią priemonę. Tai būtent kasmet bus peržiūrima ši priemonė. Yra taikoma ir papildomų sąlygų. E, vadinasi, pagalba e, siekiama, kad ir mm, atitinkami, atitinkamos valdžios institucijos būtų tarsi ir dalininkės arba savininkės atitinkamos programos, tai yra dalyvautų ją ir kuriant, ir prižiūrint. Taigi būtent ši priemonė yra tobulesnė negu ankstesnė, Prieš perėdamas prie konkrečių pasiūlymų norėčiau pasakyti, kad e, rengiant mūsų pakeitimus, jūs matote e, mūsų pasiūlymuose tos pakeitimus, mes sustikome su daugybė suinteresuotojų šalių, tiek ES, tiek valstybėse naudos gavėjose. Mes, mano nuomonė, e, organizavome puikų, puikius klausimus ir į daugelį idėjų iškeltų klausimuose mes atsižvelgime dabartinėse pakeitimuose ir, kaip ponia Kornelisen jau minėjo, aš stengiausi įtraukti ir e, pakeitimus, kuriuos jūs matote, daugumą idėjų, kurios buvo pateiktos įvairių komitetų nuomonėse. E, tai būtent tuose komitetuose, kurie parengia tokias nuomonės. Žinoma, yra um, konkretūs klausimai, kurie nėra įtraukti į pasiūlymus. Jie daugiausiai yra susijęs su tuo faktu, kad jie yra per daug platus arba per daug konkretus. Nepasiant to fakto, kad mes kaip parlamentas arba aš kaip pranešėjas norėtume matyti tuos, e, tas priemonės, tai yra pasirinkimo narystėje pagalbos priemonės, uh, ir reglamentą mm, ne per daug e, konkretų, ne per daug ribojantį. Kaip aš jau sakiau, e, svarbiausia ir sunkiausia buvo surasti pusiausvėra tarp konkretumo ir tarp bendrumo. Tai būtent, kad reglamentas būtų ir universalus, ir pakankamai konkretus. Ir kai kurių dalykų mes nenorėtume matyti šiame, šioje priemonėje, tai mes jų ir neįtraukėme. Aš pasakysiu dar keli žodžius apie pagrindinius pasiūlymus. Pakeitimuose, kurie buvo man patikti. Pirmiausia, mes kalbame apie deleguotus aktus. Šis klausimas jau buvo mm, aptartas jau bendrajame gyvenimo reglamente. Mūsų e, pozicija dėl IPA yra tokia, kad e, taryba ir Europos parlamentas, kaip, teisė, kaip e, teisės aktų leidėjai, delegu, deleguoja atitinkamus sprendimus e, komisijai, kuri delegatais aktais būtent ir skirsto asignavimus. Nes deleguotieji aktai užtikrina demokratiją, teisėtumą, skaidrumą ir jais galima greičiau reaguoti į susiklošę situaciją. Taigi Šiuo atveju e, kalbame apie strateginius e, dokumentus pagristus gyventamojo reglamentu. Europos parlamentas e, mm, bet kokiu atveju visiems finansiniams instrumentams, finansiniams priemonėms taiko šitą deleguotojų aktų praktiką. Manau, kad šitai yra tinkamiausia praktika. Aš manau, kad E, nelabai aiškus buvo e, pasirinkimo narystėje pagalbos priemonės e, taikymas stojančiose valstybėse. Kai kurie punktai buvo atitinkamai pakeisti, būtent atsižvelgiant į stojimo kriterijus ir ar jie yra gyvendinti. Ir jūs mano pasiūlymuose matysite tuos pakeitimus. Dar vienas elementas, dėl kurio buvo klausima. Čia aiškinamoje dalyje matosi, kad atkreipiamas dėmesys ir į įgyvendinamumo ir apie e, ir skatinimo politiką. Tai turėtų atsispindėti ir teisėkuros e, dokumente. Tai, tai kad būtent 5 procentai visų asignavimų būtų atidėti į rezervą ir tais penktais uh, 5 procentais tomis lėšomis būtų skatinamos valstybės, kurios stengiasi gyvendinti tinkamas reformas. Ir žinoma, turėtų būti nustatyti aiškus kriterijai ir kada būtų skiriamos tos papildomos lėšas toms valstybėms. Taigi e, ši nuostata nėra susijusi, čia atsakant į ponios Kornelis klausimą, nėra susijusi su pastangomis kad e, valstybės narės būtų skatinamos išnaudoti geriau tas lėšas, įsisavinti jas geriau. Bet mes norime apdovanoti tas valstybės, kurios labiau stengiasi. Tam mums reikia atitinkamų rezervų. Bet reikia atitinkamai aiškių kriterijų, kada jos bus apdovanojamas. O to negalima nustatyti pačiame reglamente, bet e, bendroje e, strateginėje bendrose strateginėse gairėse. Dabar kalbant apie tarp valstybinį bendradarbiavimą, čia asignavimai turėtų būti padidinti. Čia e, regionų komitetas pasiūlė beje šit, e, šitą dalyką. Aš siūlau e, tarp valstybinio bendradarbiavimo skiriamus asignavimus nuo 3 procentų iki 7 padidinti. Taigi, taip suteikiamas galimybės valstybės narėms pasinaudoti tomis lėšomis. Tačiau padidintas lėšas tarp valstybinio bendradarbiavimui mes būsime geriau pasirengę pakeistis žiniomis, patirtimi, ir būtent bus pasidalinta patirtimi, kaip naudoti tas lėšas įstojus į Europos Sąjungą. Aš taip pat norėčiau, kad būtų pažangos rodikliai paaiškinti. Čia buvo jie pakeisti daugiau ar mažiau programavimo dokumentuose. Tai, tai, tai būtent, kad būtų vis dėlto tie strateginiai įvairius dokumentai suderinti tarpusavyje, nes šis e, reglamentas būtent e, turėtų padėti aiškiai paskirstyti lėšas, skaidriai paskirstyti, siekiant e, iškeltų tikslų, kad būtų nustatytos aiškios sąlygos siekiant pažangos. Mes taip pat patikėme pakeitimų dėl to, kad pilietinė visuomenė galėtų dalyvauti socialinėme dialoge visose, visose pagalbos tikimo etapuose. Mes manome, kad IPA turėtų skatinti stabilumą, gerovę e, valstybėse naudos gavėjose, būtent besirengiančiose stoti į Europos Sąjungą kad būtų skatinamos atinkamos reformos tose valstybėse. Taip pat e, į e, pasiūlymus mes įtraukėme antrame straipsnyje bendradarbiavimą, e, kalbant apie konkrečius e, tikslus. Čia iš esmės e, galbūt ta problematika yra artimesnė vakarų Balkanų valstybėms, o ne Islandijai, pavyzdžiui. Be to mes turėtume įperkelti į reglamentą ir Lisabono sutarties kalbą, formuluotės. Mes turėtume bent jau suderinti E, tekstą ir formuluotę su Lisabono sutartimi. E, kitas dalykas, tai e, vertinimas turi vykti remiantis ES vertybėmis ir, ir principais. Mes taip pat sustipriname tekstą, kuris yra skirtas bendradarbiavimui su kitais donorais arba kitomis valstybėmis partnerėmis. Tai, kad būtent socialinė įtrauktis darbuotojų mobilumas būtų, sti, būtų stiprinamas. Čia užimtumo komitetas patikė šios pasiūlymus, bet šios pasiūlymus patikė ir kitos interesuotos šalis. Bet tu mes norėtume sustiprinti ES pagalbos matomumą. Čia šis klausimas buvo jau iškeltas ir anksčiau, kalbant apie IPA įgyvendinimą, tai yra pasirinkimo narystėje pagalbos priemonės įgyvendinimą, kad e, būtent e, valstybės narėse būtų labiau matoma pasiekta pažanga, teikiama pagalba ir ne tik tose valstybėse, bet ir ES. Turėtų būti tai matoma. Aš taip pat norėčiau padėkoti e, komisijai už jos pagalbą rengiant šį pranešimą. Be to, komisijos nariai ir apskritai komisijos atstovai atsakė visus mano klausimus. Uh, E, parlamentas iš esmės e, šio klausimu sutarė su komisija. Mes turime bendrus tikslus, bendrus prioritetus ir mes manome, kad kartu Europos parlamentas ir komisija gali e, daugiau pasiekti pasirengimo narystėje pagalbos priemonės klausimų. Bet kokiu atveju mes galėsime dar atsižvelgti ir į diskusijas taryboje. Tačiau ne, nemanau, kad būtų didelių problemų ar neišsprendžiamų skirtumų tarp parlamento ir tarybos. Na, nebent uh, deleguotojų aktų klausimas nebūtų išspręstas. Ačiū, ponė Veigeninai. Dabar, žodžiu, tikiu, e, e, šešėliniai pranešėjai, e, ponė Nenski, EVP vardu. Ačiū. Mėly kolegos, pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Vigeninui už jo puikų darbą ir rengiant e, pranešimą dėl pasirinkimo narystėje pagalbos priemonės. Jisoje iš esmės atkreipė dėmesį į trūkumus šio komisijos pasiūlymo ir pateikė pagulį pagrindą diskusijoms komitete. Aš e, norėčiau užtikrinti e, kad turėtų būti pabrėžti pagalbos tikslai ir jų sąsąją su e, atlikta pažanga. Tai būtent, e, kad turėtume dar atsižvelgti ir tai, kad nebūtų dubliuojamas finansavimas iš e, įvairių donorų ir iš valstybių narių, kad nebūtų švaistamas E, mokesčio mokėtojų lėšas šiais sunkiais laikais. Kitas dalykas, e, kaip jau šį rytą diskutavome, dėl e, paties reglamentavimo. Mes norime supaprastinti mūsų plėtros politikos nuostatas, tai būtent tai ir siūlo ponas Vigeninas, kaip šešėlinė pranešėja užsienio reikalų komitete. Aš atkreipsdėmėsi į šiuos punktus pirmiausia. Aš e, toliau nagrinėsiu e, šitą mm, rezervo klausimą. E, tai būtent, kad pažangiausiams valstybėms būtų sutiktas, skirtas 5 procentų rezervas. Kitas dalykas, turi būti sukurti rodikliai siekiant nustatyti valstybių narių pasiektą pažangą. Be to, e, reikėtų atkreipti dėmesį ir į ankstesnės plėtros patirtį, atkreipti dėmesį į, į konkrečius valstybių narių poreikius ir suderinti šio, mūsų politiką tuo atveju su išorės veiksmų tarnybos politika. Kitas dalykas, Europos parlamentas turėtų užimti svarbesnę poziciją, užtikrindama, užtikrindamas e, deleguotojų aktų naudojimą e, per visą šios priemonės taikymą. Ačiū už jūsų duomenį ir norėčiau dar kartą padėkoti ponui Vigeninui už jo išsamų pranešimą. Ačiū, kolegė. E, kitas kalbėtojas, panas Kačinas. Ačiū, panė pirmininkė. Gerimas pirmininkė, e, gerimas pranešėjau, gerimi kolegos. Iš esmės tai, kas mums pateikta, e, yra komisijos pasiūlymo pagerinimas ir e, šio pasiūlymo vertės padidinimas. Man labai malonu, kad pranešėjas atkreipė dėmesį į nediskriminavimą, į E, mažumų apsaugą ir kovą e, su korupcija ir organizuotų nusikalstamumo. Aš sutinku su e, pranešėjo reikalavimu nustatyti mm, pažangos rodiklius, nes mes turime žinoti, kaip mūsų pagalba padeda siekti pažangos valstybei. Me, dabar kalbant apie šitos asignavimus, aš norėčiau priminti E, jums, kad e, pra, praėjusi žiema buvo labai šalta ir sukėlė didelę ekonominę žalą mūsų piliečiams. Taigi m, mm, reikėjo imtis e, nedėlsiamų, nedėliotinų priemonių ir tokia atveju svarbu yra greita reakcija ir IPA e, e, lėšos galėtų padėti mums spręsti problemas šioje srityje. Kitas dalykas, reikėtų e, paaiškinti, kodėl neįprastų būdų jo pakeitimai susijęs su deleguotais aktais peržengia tuos pasiūlymus, kuriuos pasiūlė komisija. Aš taip pat manau, kad parlamentas turėtų turėti teisę pasisakyti e, dėl tų valstybių, kurios e, gauna naudą sąrašo. O dabar jūsų pasiūlymas yra šiek tiek mm, neįprastas. Mums reikia lankstau, lankščios priemonės, tačiau e, parlamentas irgi turi kartu spręsti, kas, kokia valstybė gaus šitą pasirinkimo narystį į pagalbą. Ir, e, bet mūsų piliečiai turi žinoti, kam yra skiriamas tos lėšos. Bet kokiu atveju mūsų komitetas turi įsitraukti į šį procesą. Ir mes e, turime siekti, kad komisija neįtrauktų į sąrašą valstybių, ne, nepasitarus su mumis. Ačiū. E, yra kitų klausimų? Klausimų nėra. A, dabar atsveiksiu žodį komisijos atstovui, ponai Andrelys. Thank you uh, very much. I will be very brief. And... Ačiū. Trumpai norėčiau kalbėti. Pirmiausia, dėkoju ponui Vigeninui už pranešimą ir už teigiamą komisiją, e, nuomonę apie komisiją. Dėkoju ir šešėliniams pranešėjams frakcijų atstovams, su kuriais konstruktyviai diskutavome. Mes bandėme pasimokyti iš patirties, iš to laiko, kai taikėme ankstesnį instrumentą, kad dabartinis instrumentas būtų lankstesnis ir paprastesnis. Rezultatą dabar matote. Pirmą kartą parlamentas dalyvauja teisėkuros procese susijusiame su šia priemonė ir strateginio dokumento peržiūroje. 2010 metais gruodžio mėnesį mes dirbome su tarp valstybiniu bendradarbiavimu tais klausimais ir įtraukėme parlamentą į tą darbą. Pranešėjas savo pranešime išplečia komisijos pasiūlymą, tačiau išlaiko komisijos pasiūlymo struktūrą ir dvasę. Tiesiog papildo komisijos pasiūlymą nėra nieko, ką mes negalėtume pritarti, nes pasiūlymai formuluojami siekiant tų pačių tikslų. Tai ir pilietinės visuomenės įtraukimas, donorų koordinavimas, e, veiksmų perkelimas į vietinį lygmenį. Reikia rasti tinkamą pusiausvyrą, tinkamas formuluotės. Taip pat ir dėl objektyvių dalykų, dėl rodiklių. Svarbu, kad tekstas liktų lankstus ir kad jį būtų galima pritaikyti reikiamai šaliai. Kyla klausimas, kokias nuostatas įrašyti į strateginius dokumentus ir į reglamentą. <clears throat> Aš norėčiau pateikti porą paaiškinimų. Pirma, EPA biudžetas. Jūs minėjote, kad biudžetas didėja 23 procentais lyginant su paskutinę finansinę sąrangą. Taip, tai teisingai pagal darbartinius duomenys. Aš tik tai noriu patikslinti, kad mūsų siūlomas biudžetas yra 2013 metams, bet neapima Kroatijos. Ir tas biudžetas, tas finansavimas išlieka pastovus vėlesniais metais. Jeigu atsižvelgsime į infliaciją, tai realus padidėjimas palyginus su praeitų laikotarpiu bus 8 procentai. Aš norėjau tai patikslinti. Dėl tarp valstybinio bendrabiavimo ir siūlomų 7 procentų mes turėsime įsigilinti į tą pasiūlymą. Mes jau daug investavome lėšų į tarp valstybinį bendradarbiavimą su valstybėmis narėmis. Tačiau Čia tik viena medalio pusė tarp valstybinis bendradavimas su valstybėmis narėmis. Kita medalio pusė tai bendradavimas su Balkanų šalimis ir Turkija. Vadinasi, bendrai paėmus lėšų skiriamų tarp valstybiniam bendradarbiavimui bus daugiau. Jūsų siūlymas didinti dar didinčių biudžetą sukeltų sunkumų šešioms valstybėms narėms, kurios bendrai finansuoja tą priemonę, tai yra tos valstybės, kurios turi sieną su Vakarų Balkanais. Tai taip pat sukeltų sunkumų šalims gaunančioms pagalbą įsisavinant lėšas. Dėkoju dar sik ir tikimės tokio pat sėkmingo bendradarbiavimo ateityje. Ačiū, pirmininkė. kalba ponas Vigenin. Aš noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams. Per kelias ateinančias savaitės bandysime patobulinti pasiūlymus. Norime parlamentui pateikti tokį pasiūlymą, kuriam pritartų visas AFET komitetas. Norėčiau kai ką patikslinti dėl rezervo. Mes teisingai atsižvelgiame į biudžeto komiteto pasiūlymus, tačiau galime tai dar kartą nagrinėti dėl sąlygų kriterijaus. Galime sugriežtinti formuluotės, bet manyčiau, kad pakeitimuose, mūsų pasiūlytėse pakeitimuose tas klausimas tinkamai aptariamas. Atsakysiu ponui Kacin dėl šalių naudos gavėjų sąrašo. Man rodos, komisija siūlo priedą deleguotojų teisės aktą, kuriame tai bus numatyta. Taigi parlamentas jokių pakeitimų nedarys. Manyčiau, kad tai geras sprendimas, nors galėsime apie tai dar kalbėtis. Dėl klimato kaitos mes formuluojame daugumos nuomonę, šio parlamento daugumos nuomonę. Nereikėtų daryti klaidingų išvadų po vienos įtin šaltos žiemos. Jei, nurodi, jei nurodome, kad e, tam tikra lėšų suma skiriama sąsajoje su klimato kaitos sumažinimu, tai dar nereiškia, kad e, lėšos skiriamos tik tam tikslui. Dėl veiklos rodiklių aš pamiršau paminėti, kad papildomai kartu su šiais rodikliais mes siūlome tokią nuostatą. Reikia į metinę pažangos ataskaitą, kurią rengia komisija, įtraukti poveikio vertinimo ataskaitą. Reikia įvertinti, kiek ši pagalba padėjo šalims siekti pažangos, siekti narystės Europos Sąjungoje. Kai kurie šešėliniai pranešėjai negalėjo dalyvauti šiame posėdėje, todėl aš su jais susisieksiu, aš apgailestauju, kad pavėlavau į susitikimą, tačiau labai užimta diena, ES ir Kinijos forumas ir regionų komiteto posėdis vyko, todėl galbūt neapskaičiavau laiko ir dar sik atsiprašau už vėlavimą. Pirmininkas, atleidžiame jums. Ir pastebėsiu, kad pakeitimus reikia pateikti iki birželio 14 dienos 12 valandos per pietus. Toliau. Rekomendacija tarybai dėl Junktinių tautų generalinės asamblėjos 67 sesijos pranešėjas Aleksandr Graf Lamsdorf. antrą kartą svarstomos Europos, Sąjungos, Europos parlamento rekomendacijos tarybai dėl šio klausimo. Dėl rekomendacijų pateikta 136 pakeitimai. Pranešėjas ponas Lamsdorf su šešėliniais pranešėjais aptarė 10 kompromisinių pakeitimų. Tikslas patobulinti tekstą, kad jis taptų nuseklesnis Žodis ponui Landorf. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti kolegoms, šešėlėms pranešėjams ir sekretoriatui. Atliktas rimtas darbas, taip pat ir frakcijose. Pateikta nemažai pakeitimų. Aš pats kelis pakeitimus pateikiau, tačiau, kadangi jūs nustatėte, na, nustatėte tam tikrų apribojimų, nepavyko atspindėti tam tikrų klausimų, pavyzdžiui, Rio konferencijos arba teisingumo klausimų. Deve komitetas pateikė svarbę nuomonę. Mes su Deve komitetu puikiai bendradarbiavome ir įtrauksime tos nuomonės didelę dalį į savo pranešimą. Kompromisiniai pakeitimai - tai klausimai, dėl kurių iš esmės sutarėme. Prievolė užtikrinti tarptautinį teisingumą, moteris konfliktinėse, ne, konfliktinėse zonose, taip pat aplinkoskos klausimai Rio konferencija MDG tūkstantmečio vystimosi tikslai po 2015 metų tam tikri JAV klausimai tūkstanč, tūkstantmečio vystimosi tikslų procesas yra gana sėkmingas, tiesiog reikėtų tiksliai apibriežti jo tikslus. Dėl kitų klausimų su pranešėjais mes daugiau ginčijomės. Pavyzdžiui, Brazilijos pasiūlymas dėl tam tikrų protekcinių veiksmų. Mes nežinome, kur pasuks tie debatai, tačiau jie yra įdomus. Atsakomybė apsaugoti pagal tarptautinę teisę buvo, tas principas buvo suformuotas 2005 metais. Tačiau tai šiek tiek kontroversinis klausimas. Taip pat kitas šiek tiek kontroversinis klausimas yra parlamentų dalyvavimas jungtinių tautų darbe. Kaip optimizuoti parlamentų dalyvavimą arba padidinti jį. Dėl to reikės balsuoti. Bus balsuojama rytoj iš ryto. Jums tai žinoma, aš balsavimo sąrašą jau išsintinėjau. Būtų malonu, jeigu šešėliniai pranešėjai laikytųsi to sąrašo. Jeigu dar lieka klausimų dėl pakeitimų, aš pasiruošęs diskutuoti. Baigdamas dar kartą padėkosiu visiems, kurie dalyvavo šitame procese. Bendradarbiavimas buvo tiesiog pavyzdinis. Ačiū. Dabar žodis šešėliniai pranešėjai, socialistų frakcijos atstoviai, ponia Kreto. Ačiū. Aš taip pat padėkosiu ponui Lamsdorf už pranešimo projektą, taip pat mano frakcijos kolegiams, poniai Munis, poniai Lainen. Diskutuojame dėl jungtinių tautų tam tikro veikimo trūkumų. Matome, kad jie vis ryškėja Pavyzdžiui, Sirijos atvejai. Sirijoje nuolat pažinėjimos žmogaus teisės. Mes daug apie tai kalbame komitete ir plenarinėme posėdėje. Klausimas tampa vis aktualesnis. Turime kalbėti apie ES dalyvavimą pasaulinėje arenoje, kad ES gintų žmogaus teisės. Mes tai laikome ES prievalė. Taip pat mes turime derinti ES veiksmų nuoseklumą ir matom, didinti matomumą, taip pat ir jungtinių tautų darbe. Turi būti viena europinė pozicija, apjungianti valstybių narių pozicijas. Vadinasi, reikia didinti koordinavimą, skaidrumą ir keitimas informaciją saugumo taryboje. Dar viena rekomendacija pateikta dėl ES sprendimų poveikio maksimizavimo. Tai mes vadiname veiksmingų daugia šalių veikimu. Jungtinė tautos pasaulinėje arenoje turėtų būti vienintelė legitimi institucija, kad pasiektume to legitimumo, turi įvykti jungtinių tautų reforma o ta reforma turi numatyti saugumo taryboje vietą Europos tarybai. Europos Sąjungoje, atsiprašau. Reikia didinti procesų skaidrumą, kad būtų didesnis pasitikėjimas tos organizacijos veikla. Mes, Europos Sąjunga, mokame daugiau kaip 40 procentų įnašų į jungtinių tautų biudžetą, tai yra didžiausias įnašas. Mes taip pat dalyvaujame daugelį taikos palaikymo misijų, vadinasi, mūsų vaidmuo turi būti veiksmingas, netgi dar veiksmingesnis. Ar būtų klausimų? Rodos ne. Ponas Lamsdorf, man belieka padėkoti kolegoms. Balsavimas vyks rytoj Kolegos turėtų suprasti, kad po balsavimo rytoj rekomendacijos bus laikomas priimtomis, nebent bus pateikta naujų pakeitimų, nors nemanau, kad tai atsitiktų. Tai gerai, nes liko mėnesis iki tokio, tokio paties svarstymo Europos taryboje. Ir jeigu tekstas būtų patvirtintas rytoj, aš galėsiu jį pateikti Europos tarybos atitinkamai darbo grupiai ir tai būtų geras pavyzdys bendradarbiavimo tarp mūsų dviejų institucijų. What to do? <laughs> do you want to intervene? Ar norite kažką pasakyti? Taip jau pranešėjas pasakė savo žodę. Na, Taip, šit... galite pradėti iš pradžio, Preda, prašom. Labai ačiū pirmininkė. Atsiprašau, kad pavėlavau į diskusijas. Labai glaudžiai dirbame su ponu Lansdorfu. Gal Pirmininkas galėtų išjungti savo mikrofoną, kad vertėjai galėtų girdėti, ką sako ponas Preda. Ponas Landsdorf prieštarauja daugeliui pataisų. Manau, kad priežastis ta, jog na, tiesiog skirtingai matome perspektyvą. Žinoma, aš galiu daug ką palaikyti iš tų, ką panas Landers siūlo įtraukti į balsavimą. Tačiau antrasis ir dešimtasis kompromisai. Čia jau mano grupė ir aš asmeniškai negalime palaikyti. Na, o tai, ką Petaitis pateikė kitus politinės grupės, EPP nepasirengusi paremti šitų pataisų, todėl negali remti ir kompromiso. Toliau aštuntasis kompromisas tiesiog nesuderinamas su Europos parlamento pozicija, dėl kurios buvo balsuojama praeitą savaitę. Dėl finansinių sandarių mokesčių, ypač dėl pirmosios žemės dalies. Na, pirmoji ir šeštoji pataisa. Tai pataisas, kurios liečia parlamentinė asamblėja. Jūs irgi nesulaukė palaikymą ir buvo pasiūlytas kompromisas. Čia cituojama yra pataisa. Kiti irgi jos nepriėmė ir todėl norėčiau primiktinai paprašyti, kad būtų iš naujo balsuojama dėl jų, o, o ypač paskutinė dalis 1AA ir 122. Galima pasakyti tą patį. Ir dar kartą norėčiau padėkoti ponai Grafui Lamktorpui už bendradarbiavimą. Kitas kalbėjimas, ponas Laiminas. Iš tiesų, <laughs> grafas Aleksandras Lamdorfas uh, ką tik laukia e, pralašė futbolo varžybas, tačiau e, dėl šio pranešimo balsavimą jisai laimi kiekvienais metais. Dabar norėčiau perėti prie to pakeitimo, kurį aš pateikiau su kitais kolegomis ir tiek praėjusiais metais, tiek šiais metais, e, kurio siekiu, kad jungtinių tautų veikla būtų demokratizuojama labiau, nes kad galėtų dalyvauti joje ir daugiau parlamentų. Aš nesuprantu, kodėl, kad praėjusiais metais mes e, e, iššūkėme didžiulę reakciją rengdamėsi generaliniai asamblėjai. Ir mm, tą patį reikalavimą, e, tai būtent, kad jungtinės tautos būtų demokratiškesnės, kad juose dalyvautų daugiau parlamentų atstovų, iškėlė ir Indijos parlamento atstovai, 50 netgi dalyvių buvo iš, iš Indijos parlamento. O e, šiuo atveju e, dabar e, šitas reikalavimas yra atmestas, 125 pakeitimas, į jį neatsižvelgta. Aš nežinau, kaip žalieji liberalai, kaip jie žiūri šį klausimą. Tačiau ponas Lamsdorfas tikriausiai yra diplomatas. Diplomatai nelabai mėgsta parlamentų. Ir nelabai nori, kad jungtinėse tautose dalyvautų parlamento atstovai. Tačiau bet kokiu atveju piliečių atstovai, parlamento atstovai turi gauti teisę pasisakyti globalių lygmenių. Šitas EPU e iš esmės tai yra mm, ne, nepakeičia mūsų reikalavimo, nes tai yra parlamentų atstovų sambūris, kuris nagrinėja bet kokius klausimus, tačiau niekada neteps jungtinių tautų institucija. Na, parlamentų atstovai gali tik tai stebėti generalinės asamblėjos veiklą ir gali kartais tik tai pasisakyti, tačiau jie niekada neturės teisės išreikšti savo nuomonės. Taigi pietų e, Amerikos e, parlamentai, e, e, Afrikos parlamentai, Indijos parlamentai reikalauja, kad vis dėlto parlamentai turėtų didesnis galios. Ir man tikrai nesuprantama, kodėl mes nesilaikome nuseklios pozicijos ir nesižvelgiame iš šios reikalavimus. Aš manau, kad tikrai galima suformuluoti tokį pakeitimą, kuriam pritartų dauguma mūsų parlamento atstovų. Mes šiais metais prieštaravome tam, kas praėjusiais metais mums atrodė visai tinkama. Tai būtent, kad parlamentai dalyvautų jungtinių tautų veikloje. Na, iš esmės galbūt čia e, susijęs su tuo, kad ateina vis nauji žmonės, jie nelabai žino, kas vyko praeisiais metais ir keičia poziciją savo. Aš par, protestuočiau prieš tai, o dabar žaliųjų vardu ponė Lochpiller. Taip, irgi norėčiau atsiprašyti, kad pavėlavau mūsų šešėlinis pranešėjas Franciska Bratne, bet noriu pasakyti, kad pasiektas trečiasis kompromisas, kuriame tiesiog kalba apie tai, kaip moteris ir taika ir saugumas, kokį svarbu vaidmenį vaidina. Ir kitos pataisos, kurias mes pateikėme, Mes tiesiog paaiškiname, ką turime galvoje, kalbėdami apie žmogaus teisės. Labai ačiū už parengtą ataskaitą. Kolega Lamsdorf. Na, norėčiau tiesiog pasakyti, kad man patinka parlamentai. Taip, buvau diplomatas. Šiandien futbol, futbolistas ir pralašiau portugalams. Taigi, dėl 80 kompromisų mes labai džiaugiamės, kad tiesiog informavo mus, kad nepakankamai jie buvo atstovaujami čia. Ir čia ypač kalbama apie aplinkos saugos, vystimas ir visus dalykus. Dėl vienas, du, du Neprisimenu, kas tai iš tikrųjų buvo, bet galiausiai bus balsuojama dėl jo. Aš jau įžangoje kalbėjau apie jungtinių tautų asamblėjus tokius reikalavimus dėl demokratijos, bet tai nėra identiški dalykai, tai reikia turėti galvoje. Ir vėlgi parlamentas turi teisę priimti sprendimus dėl šitų klausimų. Na, vieną kartą, kažkada Konradas Adenaueris pasakė, kad net e, uh, <laughs> ne vienas politinis oponentas negali padaryti taip, kad aš netapčiau vis protingesnis kasdien. Uh, taigi, dėl balsavimo ir skirtingų balsavimo rezultatų rodo tiesiog, kad mes, mūsų diskusija iš tikrųjų gyva ir aš tikiu, kad jūs ir aš 99 e, procentai sutinkame su tuo, uh, kas yra jungtinių tautų tų parlamentinėje asamblėje. Man atrodo, kad yra keletas dalykų labai svarbių. Pirmiausia, tai, kad remiamas Junktinių tautų hartė, pirmiausia, antrojų straipsnių. Reikia tiesiog gerbti tautų suverenitetą. To kiekviena valstybė gali paskirti žodžiu, tai kai vadinasi parlamentų dalyvauti. Visi parlamentai tiesiog yra atstovaujami Kinijos, e, Šiaurės Korejos. Šitie valdantieji organai irgi yra atstovaujami. Tiesiog demokratinių principų yra renkami bet tai automatiškai tiesiog neveda į demokratizavimą jungtinių tautų, o dėl Europos parlamento situacija yra jau kitokia. Aš minėjau antrąjį straipsnį, kuris liečia tik tai jungtinių tautų valstybės narės ir jungtinių tautų logika. Mes nesame savarankiškas parlamentas, nes parlamentas tai yra valstybės, o ES nėra atskira kaip valstybė ir mes kaip parlamentas jau nepatektume į šitą procesą ir mes tiesiog galime e, balsis į duris, prašyti būti priimti kaip stebėtojai asamblėje. Ir manau, kad ir žvelgiant iš demokratinės perspektyvos, bet taip pat ir na, atskiro parapijinio tokio požiūrio taško. Galima pasakyti, kad mes tiesiog kartais dirbame geriau, mes turime kasmetinę tokią delegaciją e, ir mus e, labai pozityviai žiūri ir valstybės narės, jų parlamentai. Ir galime įsivaizduoti, e, kad parlamentiniai klausimai bus stiprinami ir kad galbūt delegacijose bus parlamentarai. Tai nedraudžiama. Kiekviena valstybė tai gali daryti. Netgi ES delegacija kitais metais ar šiais metais gali įtraukti Europos parlamentą į savo delegaciją. Taigi, man atrodo, yra daugybė būdų, kaip tą parlamentinį aspektą sustiprinti bet tiesiog to, kad mes kurtume kažką, kas nėra, mano požiūriu, labai demokratiška ir gana brangi institucija. Ir todėl aš manau, kad mes turėtume ieškoti alternatyvių būdų, kurie pasirodė esantis gana veiksmingi. Aš taip pat manau, kad, e, kaip įgant, e, galima, žinoma, stiprinti Europos parlamento uh, vaidmenį. Daugybė galimybių yra, bet tai šitas vaidmens stiprinimas būtų iš tikrųjų daug pradingesnis negu tiesiog kūrimas atskiros institucijos. Ir todėl norėčiau pabaigti pasakydamas, kad man patinka parlamentai, man patinka tas darbas, kurį mes dirbame. Ir matote, mes sutarėme dėl daugumos dalykų, o tie dalykai, dėl kurių mes kol kas nesutarėme, tuos nesutarimus galima lengvai išspręsti. Mano pasiūlymas yra, kad balsuotume prieš 1.35, 1.36. Na, vėl, kadangi galbūt baigsis ne tai kaip futbolo varžybos ir uh, gal aš nuvarysiu rytoj. Taip visiškai su jumis sutinkam. Tik porą žodžių, nes negalime iš naujo pradėti diskusijas. Man atrodo, futbolio Lendarfas pralašė 4-2 o dabar jam reikia 5 prieš 1 laimėti. Kitaip nebus lygybės lygų. Na, mane stebina jūsų argumentai. Iš tikrųjų stebina. Europos parlamento delegacija. A, taip, vienas į New Yorką. Aš su jumis ten buvau du kartus. Tai labai gražu, puiku. Ir jūs patikite tai kaip argumentą. Prieš tai, kad nebūtų kažkokio parlamento tokios institucijos jungtinėse tautose. Tai ne argumentas. Tiesiog aš nieko prieš Europos parlamento vaidmens stiprinimą, bet tai visiškai kitas dalykas. Niekada nebuvo, gali būti, pavyzdžiui, tai Ženevoje, kuris siunčia savo delegaciją vienom į Niujorką bet yra daugybė kitų svarbių dalykų, kurie su tuo susiję. Tai ne alternatyva mūsų siūlymui. Tai ne antrasis straipsnis, čia būtų 22 straipsnis. Jungtinėse tautose dėl tos naujos institucijos kūrimo galima spręsti e, daug daugumos balsavimo, bet vis dėlto reikėtų laikyti tas duris atvertas, galvoti, kad jungtinės tautos o, keičiasi ir kad o, yra piliečių o, tam, tik, tam tikra institucija. Ir jeigu jūs negalvojate, kad šalia generalinės asamblėjos, ne, nebus kitos institucijos kaip parlamentinės institucijos, tai tiesiog tai yra prieš šitas principus. Uh, Taip, aš nežinau, kaip nusistatę diplomatai, jie vis dėlto nemėgsta parlamentų ir jie daro poveikį jums. Bet tik porą sekundžių, panas Lambdorf. Aš ne, tiesiog paminėjau tik tai vieną tokią kasmetinę e, delegaciją. Mūsų kolegos iš plėtros komiteto. Taip pat vyksta, negi biudžeto kontrolės komitetas vyksta į New Yorką. Taigi vyksta daugybė dalykų. Ir galiausiai netgi jūs e, negalėtumėte man atrodo, kad jie gali ne ištisus metus e, dirbti, sprendint kai kurios klausimus. Na, pamatysime rytoj, kaip šitas klausimas jas išspręs. Thank you. We'll vote at 11.45 and uh, we'll have a break till 5.30. Padarysime pertrauką iki 5.30 pusę šešių.

Bene, colleghi, abbiamo il piacere di avere con noi il Ministro degli Affari Esteri. Mėly kolegos, mums labai malonu matyti pas mus poną Jurėją Lenką, užsienio reikalų ir Europos integracijos ministrą, Moldovos ministrą ponas Varkalai. ES Moldovos parlamentinio bendradarbiavimo komiteto delegacijos vadovų. Norėčiau iš karto pasakyti, kad metai Moldovai prasidėjo gerai. 16 kovo buvo išrinktas prezidentas, kuris tiesiog pabaigė daugiau kaip dviejus metus trukusią tokią parlamentinę krizę. Buvo e, sudaryta draugams sutartis su Moldova. Na, ypač e, svarbus yra sutarimas laisvos prekybos rytyje ir ataskaita, kurią pateikė pozicija, yra teigiama Na, toliau, turime su Teraspoliu vyksta toliau. 15 kovo paskelbta komisijos ataskaita. E, taip pat e, kalba apie tai, kad, na, kad teisės aktų prieimimas vis dėl atsilieka ir tai dar a, e, lieka tam tikrų problemų įgyvendinimo srityje komisija e, skatina Moldovą imtis daugiau e, reformų teisingumo sistemoje, tęsti dialogą tam, kad būtų sukurti reikalingi e, metodai, kurie padėtų sustiprinti patikimumą. Praeitą savaitę Bruselėje trečias susitikimas liečiantis žmogaus teisės su Moldova buvo surinktas, e, ten buvo aptarti kai kurie klausimai dėl e, antidiskriminacinių teisės aktų. Mm, taigi dabar prašytume jūsų padaryti pranešimą, mes išklausys, kurį mes išklausysime su dideliu dėmesiu. Labai ačiū, pirmininkė. Norėčiau pirmiausia padėkoti už suteiktą man galimybę kalbėti šiame parlamente apie e, padėtį Moldovoje, apie iššūkius, su kuriais mes susidurime ir perspektyvą apie besivystančius ES ir Moldovos santykius. Man labai malonu matyti prezidentą Buziką čia ir norėčiau dar pasinaudoti progą ir padėkoti, nuoširdžiai padėkoti jam už uh, tą svarbų vaidmenį, kurį jisai suvaidino. Uh, mes gan santykius tarp Moldovas ir ES. Taip pat norėčiau padė, padėkoti ponė Makovei už tą didžiulį darbą, kurį atlieka uh, tame parlamentinio bendradarbiavimo komitete. Mes visą laiką jaučiame jos paramą, ir e, tai nuteikia e, mus optimistiškai, kai matome ES valstybių narių paramą. Tai prisimenu, kad prieš trejus metus aš e, lankiausi parlamente. Nu, prisimenant uh, rinkimus balandžio mėnesį. Na, reikia pasakyti, kad jau treji metai, kai mes jau tiesiog mūsų demokratinė jėgų alijansas jau esame valdžioje, tie tikslai, tie prioritetai, kuriuos yra savo visai čia Moldova. Tai šalis, kurioje autoritarnės režimas šalis, kuri tiesiog krito žemyn, nesivystė, nesugebėjo kurti reikalingų institucijų. Taip pat, kur administraciniai ištekliai buvo pasitelkiami tiesiog kovai su opozicija, bet neįtvirtinant žmogaus teisės šalis kuri na, tiesiog e, su Ukraina, Rumunija santykiai e, buvo atsidūrę e, krizėje. Vien dėl to, kad vyriausybė buvo prieimusi reikalavimus tokius, kad Rumunijos piliečiams būtų, turi būti išduodamas vizas, jeigu jie nori apsilankyti Moldovai. Taip pat e, čia reikėtų paminėti finansinės institucijas. Mes taip pat e, buvome šalis, kaip ir sakiau, e, kuri kirto vis žemyn, pajutome didelį nuotolį ir ekonominėje situacijoje didžiulis deficitas buvo jaučiamas. Na, taigi, kur mes esame šiandien po tų trejų metų? Uh, kai įvyko e, dramatiniai pokyčiai e, Moldovos vadovybėje. E, atviros visuomenės fondas išleido dokumentą ir čia rodo, kur šiandien atsidūrė Moldova. Taigi, man atrodo, kad analizė yra labai objektyvi Tai yra šešios, padėti šešiose šalyse e, yra analizuojama tai, kaip jos vystosi. kaip kuriama stabiliai atvira visuomenė. Ir pastebėjome, kad Moldova yra tarp pirmųjų uh, bet reikia prisiminti, kad Moldova jau buvo tiesiog lyg ir na, nuošalėje šitas rytų partnerystės. Pradikliai buvo labai netikia, ypač kada kalbame apie žmogaus teisės. Ir matome, kad per trejus metus mes sugebėjome padaryti didžiulę pažangą matomi dideliai pokyčiai politinės institucijose, labai dideli pokyčiai ekonomikoje, labai e, svarbus taip pat pokyčiai mūsų santykiuose su Europos Sąjunga. Ir e, visą tai dėka e, puikių šitų santykių ir tų galimybių, kurias mums teikia Europos komisija, Europos parlamentas ir valstybės narės. Nepaisant to, kad mes e, sugebėjome pasiekti pažangos, mes vis dar susidurime su didžiuliais sunkumais. Taip, aš labai patenkintas, kad mes sugebėjome e, prieš porą mėnesių išrinkti prezidentą, o 917 dienų mes neturėjome prezidento. Ir šita situacija nesukėlė tam tikras filosofinės uh, diskusijas, gal iš viso jau prezidento institucija jau yra pasados ir jos nebereikia, jau reikia pamiršti, na žinoma, aš juokauju. Bet išrinkus prezidentą reiškia, kad mes jau e, jaučiame tam tikrą stabilumą, galbūt trejus metus iki kitų prezidento rinkimų jau galime sutelkti dėmesį į e, labai svarbes, nors ir sunkės reformas, į tas rytis, kurios Moldovos vyriausybei yra prioritetinės. Pirmiausia, e, teisės liberalizavimo klausimai, taip pat mūsų institucijų e, konsolidavimo darbas. Jeigu mes kalbame apie šias pagrindinės sritis, jos iš tikrųjų susijusios labai su mūsų santykiais su ES. Pirmiausia, jeigu kalbame apie, e, na, teisingumo, e, apie reformas teisingumo srityje, e, visą tai susijęs su vizės reikalavimais, su mūsų kova su korupcija. Tai tie dalykai, kurie atsispindi mūsų veiksmų plane, veiksmų plane, kuris buvo pateik, kurį mums pateikė Europos Sąjunga po to, kai mes jau tą teisinį tokį suderinamumą jau pasiekėme, kada. Difficult. To overcome the resistance of certain segments of our society, of certain. Taip pat, žodžiu, visi šitie reikalavimai vizos rytyje, bet aš galvoju, kad uh, Moldovos vyriausybė parodė pakankamai drąsos, e, didelį pasiryžimą e, tiesiog e, kovoti su tam tikrais, na, tokiais prietarais, kuriuos vis dar jaučiame mūsų visuomenėje. Aš minėjau, kad mums dar kyla daug iššūkių, ypač ekonomikos plėtros. Moldova pagal statistiką yra vis dar pati varginiausia šalis Europoje Taip, mes tik e, galbūt e, tam tikri e, pokyčiai, augimas jaučiamas 90 metais. Mes pasiekėme jau 4, virš 4 procentų, ekspertai kalba apie dar didesnius skaičius. Na, ir mūsų apie 52 procentai užsienio priekybos susijęs su ES rinka. Uh, Taigi labai svarbu, kad Moldova vis labiau integruojasi į ES ekonomiką. Na, žinoma, galbūt tie jūsų šalyje tokie 3 procentai būtų labai galbūt geras skaičius, bet Moldovai tai yra tai, žodžiu, nuo ko mes iš tikrųjų pradedame. Na, kitas iššūkis tai yra Padniestrės konfliktas bet norime mes jūs informuoti taip pat apie pozityvius postumis, poslinkius. Tai yra e, dialogas vyksta ir norėtume išreikšti didelį dėkingumą mūsų ES partneriams, nes su jų pagalba mes sugebėjome sukurti tam tikrą pozityvę tokią aplinką. Na, e, čia mes kalbame apie šitą 5 plus 2 e, sistemą. Tai, tai, tai, labai dėkingi už tą finansinę paramą, kurią jūs man teikėte. Na ir paskutinis iššūkis, problema, e, kurią norėčiau paminėti, yra na, tas europinės perspektyvos trūkumas. Uh, Moldova e, dar nėra tarptų šalių, kurios gali kalbėti apie e, greitai įsileimą Europos Sąjungą. E, praeitą rugsėjo mėnesį buvo paskata rezoliucija ir joje yra kalbame apie 49 Lisabono sutarties straipsnį, kuriame sakoma, kad bet kuri Europos šalis, kurie atitinka tam tikrus standartus, gali pretenduoti tapti ES valstybė narė. Tai iš tikrųjų mums buvo didelis paskatinimas, vyksta didelis diskusijos namuose, ar mūsų nori, ar nenori, ar mes turime galimybių, ar neturime galimybių, ar mes galime tapti kandidate dalyvaujančią plėtros procese ar ne. Moldova dabar, man atrodo, e, elgesi gerai. Ji yra, na, kaip geras mokinys klasėje. Moldova kartu su ES gali parodyti, kad mes galime būti iš tikrųjų sėkmės istorija ir, na, tie tokie dinaminiai veiksmai, kurie vyksta, galbūt ne visada jie būna labai pozityvus, bet a, mes E, dabar dirbame labai sparčiai e, kovoje su vairiomis katastrofomis, bet kartais mes patys kuriame e, katastrofą savo šalyje. Mums labai svarbu parodyti kad mes ne tik atrodome europiečiais, bet mes a, e, tiesiog elgiamės kaip europiečiams ir mes vis daugiau a, laikomės europinių vertybių. A, mūsų motivacija, mūsų pasitikėjimas savo pačių jėgomis e, auks ir mes e, galėsime kartu su, su jūsų pagalba, dosne pagalba, mes sugebėsime e, na, ir toliau kurti stabilę padėtį. Labai ačiū, ponas pirmininkė. Ir žinoma, laukiu jūsų klausimų. Ačiū už puikų pristatymą. Dabar e, norėčiau e, dabar suteikti žodį parlamentinio bendradarbiavimo komiteto pirmininkiai. Man taip pat ne, labai malonu pasveikinti ministrą Lenką, mes su juo kartu dirbame jau dviejus su pusę metų. Man labai malonu taip pat informuoti visus, kad vakar įvyko mūsų komiteto posėdis Ir mm, tuo posėdžio metu buvo priimtos rekomendacijos. Vėl susitiksime spalio mėnesį Kišiniovę. Vakar e, na, komisijoje išgirdome apie tris dalykus susijusius su Moldovos Respublikos ir ES santykiais. Tai yra asociacijos starimas dėl vizų liberalizavimo ir DFTA. galiu pasakyti jum, kad e, išorės veiksmų tarnybos e, atstovai dirbantys su Moldova e, teigia, kad e, pasiekta didelės pažangos jau, e, manis skyrius uždarytas ir e, pora kitų bus uždaryti labai greitai. Girdėjome labai teigiamos e, reakcijos dėl vizų. E, liberalizavimo klausimą sprendimą ir laisvos prekybos. They were uh, three years ago and where they are now. Na, tiesiog kalbama apie uh, tai, kokioje padėtyje dabar ir kartais tiesiog galvojama, kad Moldova per daug greitai eina į priekį. Uh, E, kad iš tikrųjų pasiekta tokia pažanga, e, kuri turėtų būti atlyginta, na, laikantis to principo daugiau už daugiau. Aš taip pat tikiu, kad dabar rytuose neturime žiūrėti visą šalis kaip vieną kažkokį paketą. Reikia tiesiog vertinti kiekvieną šalį už jos nuopelnus. tuos nuopelnus, kurių pasiekė per visą gyvenimą. Aš tikiu, kad jūs ir toliau progresuosite tai, kaip per pasarusios trejus metus, to labiau, kad dabar turite išrinktą prezidentą. Vienas dalykas, kurį mes visą laiką rekomenduojame ir praeito metų ataskaitoje pažymėjome, Čia tiesiog klausimas, kad būtų Rusijos karinės pajėgos išvestos iš Padniestrės. Vakar buvo pateikta rekomendacija dėl to, kad būtų ir ginklai, ir visa karinė įranga būtų išvesta iš Padniestrės, lygiai taip pat, kad būtų žvalgybos tarnyba tiesiog sustiprinta. Ir kad būtų sustiprintas bendradarbiavimas šitoje srityje. Čia aš gal sustosiu ir leisiu kitiems pateikti mums klausimus. Paskutinis kalbėtojas. E, Nes Watson, ne, nėra. Ne. Ponas prezidentas Buzikas, jums teikiamas žodis norėčiau pasveikinti pūną ministro pavaduotoje visko, kas jūsų šalyje įvyko pastaruoju metu. Jūs tiesiog yra pavyzdinė, jūs esate pavyzdinė šalis um, rytų, tarp rytų mūsų šalių. Tai ne, negalime visų priversti, ką nors daryti. Visas turi remtis jūsų sprendimais, jeigu jūs keičiate kažką savo šalyje. Žinoma, mes to tikimės, bet visi sprendimai turėtų būti jūsų sprendimai. Taip, mes norėtume, kad mūsų sistemos būtų sudarintos. Ir kai sakau, kad jūs esate kaip modelis, kaip pavyzdys, tai pavyzdžiui, jūsų laisvi rinkimai, mes e, na, pripažįstame, kad pas jūs vyko laisvi rinkimai. Galbūt e, e, apskritai rinkimų metu vyksta kažkokie tai neramumai. E, bet jeigu mes palyginsime šalis mūsų rytų partnerystės e, šalyse, jūs e, labai svarbu vaidmenį vaidinate. Jūs, kaip aš matau, ateityje galite susidurti su dviem kliūtimis. Norėčiau ir paklausti apie jas. Pirmiausia, dėl jūsų pasirengimo iš tikrųjų daryti pažangą reformų srityje. Ar turite labai aiškę reformų programą ateinantiems dviems su pusę metų? Nes reformos kai kurios gali būti iš tikrųjų labai skausmingos piliečiams, jeigu jos sėkmingai bus vykdomos, jos gali būti skausmingos. Ar jūs pasirengę tam, pažiūrėjau, teisinė sistema? pensijų sistema, darbo rinka, visa tai, kas susijęs su ES ir Moldovo sistemų suderinimu. Tai jūsų pasirinkimas, jūs norite prieartėti prie ES. Aš suprantu, kad tai nėra lengva. Jau mūsų patirtis daugelį šalių tai rodo. Antras klausimas, kurio jūs nepaminėjote bet jis labai svarbus. Taip, pasiekta daug pažangos. Na, kalbame apie Padniestrę. Norėčiau paklausti jūsų kaip o, užsienio reikalų ministro, ne kaip ministro pirmininko e, pavaduotojo. Kaip jūs įsivaizduojate darybų e, ateitį, tai yra 5 plus 2, e, jūsų santykiai su Ukraina, Rusija, Kaip Jūs matote visą problemą? Mes, ES, pasirengę Jums padėti. Manau, kad ir jungtinė, jungtinės tautos pasirengusios Jums padėti. Tai tiesiog dėrybos vienoje. Mes visą laiką stebime jas. Kaip Jūs matote šitą perspektyvą, ponas ministro pirmininko pavaduotojau? todėl kad galite susidurti su sunkumais ateityje. Mes e, esame mm, matę daug problemų. Čia jeigu norite suartėti su kitomis valstybėmis narimis, bet neišspręsite problemų, sakysime, sienų problemų, sienų su artimiausiais kaimynais problemų. Bet vis dėlto noriu dar kartą Jūs pasveikinti. Speaker... Sudėtingas klausimas, o dabar suteiksiu žodį poniai Basesko. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau kalbėti e, rumuniškai, jeigu galima. Taigi, užsienio reikalų ministrė, norėčiau pasveikinti Jūs atvykus į Briuselį. Norėčiau pasveikinti Jūs, taip pat pasveikinti atvykus pas mus į užsienio reikalų komitetą. Aš norėčiau paklausti Jūsų. Ką Jūs manote apie NATO e, deklaraciją Čikagoje dėl e, Padniestrės? Taip pat aš norėčiau paklausti apie rytinę partnerystę. Ar Jūs manote, kad ji sukuria regioninės bendradarbiavimo galimybės Jūsų valstybei? Kitas kalbėtojas ponas Preda, taip pat iš Rumunijos. E, ačiū, panė pirmininkė. Pone ministrė, aš taip pat norėčiau pasveikinti Jūs atvykus pas mus į užsienio reikalų komitetą ir norėčiau pasveikinti Moldovą pasiekus e, nemažą pažangą pastaruoju metu. Jūs kalbėjote apie pastaruosius trejus metus, per kuriuos pasiekta ta pažanga. Ir mano klausimas yra susijęs su situacija e, iki 2009 metų Kišiniove. E, aš noriu paklausti apie protestus, demonstracijas. Jūs e, gal, tikriausiai prisimenate, kad tos demonstracijos buvo žiauriai išvaikytos. Aš norėčiau sužinoti, kokios bausmės buvo taikomas to tos demonstracijos išvaikytojams. Ir kaip vyko tyrimas šių labai sudėtingų situacijų ir kaip galite išvengti ateityje tokių e, įvykių. E, Tarptautinis valiutos fondas išreiškė pozityvės prognozes dėl Moldovos ekonomikos augimo. Kaip Jūs galėtumėte paaiškinti tai? Ir kaip Jūs manote, kaip atrodys Moldovos ekonomika ateinančiais metais? Kitas kolega iš Rumunijos, panas Severinas. <laughs> Iš esmės čia truputį jau per daug rumunų, kurie klausia. Aš kalbėsiu angliškai, kad Visi mane suprastų, nes e, e, panas ministras tikrai turės progą atsakyti man rumuniškai. Iš tiesų, e, jūs turite įsikelti atitinkamus prioritetus, kurie tiktų ir mums, ir kad mes galėtume juos paremti. Aš norėčiau, kad mes pasvarsytume apie du prioritetus. Pirmas, mano nuomonė. Man atrodo, kad jūs turėtumėte sukeisti, sukurti Moldovoje visuomeninę erdvę. Tai būtent, kad būtų e, visuomenė patraukta dalyvauti e, viešajam gyvenime, ypač jaunimas, kad būtų e, suprasta, suprasti jūsų pageidavimai integruotis į Europą. Aš manau, kad iš tiesų turėtų vykti visuomenė vidaus dialogas. Būtent, kad nacionalinė sąmonė, kad visuomenė būtų konsoliduota. Kitas dalykas, jūs neminėjote, bet tikriausiai turėjote omenyje socialinius pokyčius. Aš e, e manau, kad jeigu jūs iš esmės nesižvelgite į socialinius pokyčius, tada jūsų reformos yra pasmartos žlugti. Ką jūs apie tai manote? Aš manau, kad jūs turėtumėte e, parengti strategiją, kuri spręstų e, stereotipų įvairių problemą Europos Sąjungoje. Jūs laikomi skurdžiausia Europos valstybė. Galbūt daugelis taip mano, tačiau Moldova neturėtų būti pripažįstama ne tik kaip vals, skurdžiausia valstybė. Tai yra Europos valstybė, kuri turi kai ką pasiūlyti Europai. Aš norėčiau taip pat e, baigdamas e, paprašyti jūsų pasvarstyti apie, mm, um, sakykime, neigiamus nusistatymus ES atžvilgių. Taigi, kuo jūs esate nepatenkinti bendradarbiavami su ES ir ko jūs tikitės iš ES? Galbūt, e, e, galbūt galėtumėt pakalbėti apie Europos perspektyvą e, ir, ir apie kitas priemonės, kurios galėtų padėti išspręsti Padniestrės problemą. Panašulis žaliųjų frakcija. Pirmiausia, aš norėčiau pasveikinti, kaip ir visi kiti, e, poną ministrą. Būtent dėl politinių pokyčių jūsų šalyje, kurios e, padarė e, jūsų vyriausybė. Jūs padarėte tikrai nemažą pažangą. Jūs iš esmės galbūt ir galite mm, būti laikomi pavyzdinė valstybė, tačiau aš mm, taip nemanyčiau. Mm, iš esmės palyginti su Ukraina ir Gruzija, jūs žinote, pažengėte toliau, nes šios šalis mus šiek tiek nuvylė. Viena vertus, aš norėčiau pakalbėti apie E, Paniestras problema, aš nežinau, kaip viršūnių sutikime Dublinė šis klausimas bus sprendžiamas. E, kaip reikia e, pasiekti, kad iš Paniestras būtų patrauktos ginkluotos pajėgos. Kitas dalykas, iš esmės Rusija nori paversti Padniestrę tam tikrą ypatingą ekonominę zoną, kaip pavyzdžiui Taivaną arba kitas zonas Nes, e, kaip matome dabar, Rusija daiko kažkokias nuolaidas e, Moldovai dėl e, Padniestrės, siektama patraukti į Eurazijos sąjungą Moldovą. Ką Jūs apie tai manote? Kitas dalykas, Jūs sakėte, kad Jūs perkeliate Europos standartus savo valstybėje. Pavyzdžiui, Jūs priėmėte nediskriminavimą įstatymą. Ir ten iš esmės e, neminime seksualinę e, orientaciją, o jūsų e, įstatymuose tai neatsispindi. Kitas dalykas, šešiuose miestuose ir keliuose regionuose Moldovoje yra apribojama žodžio laisvė. Kaip jūs vertinate šitokią situaciją? Kolegė Gomes, jums žodis. Viso pirmininko pavaduotojų, e, aš e, sveikinu Jūs atvykus. E, aš pažįstu Jūsų šalį, aš žinau, kokie sunkumai yra iškilę Jūsų valstybėje. Būtent, kad Jūsų valstybę yra skurdžiausia Europoje. Tai neturėtų būti suprantama kaip įžeidimas. Tai e, neturėtų būti mm, suprantama kaip žeminimas. E, jūs e, turite siekti savo tikslų, siekti pažangos. Mūsų valstybė taip pat laikoma ES skurdžiausia valstybė arba vienas skurdžiausių, tačiau tai nereiškia, kad mūsų gyvenimo sąlygos nepagerėjo pastaraisiais metais. Manau, kad tai yra puikus paskatinimas jums taip pat žengti į priekį. Aš taip pat norėčiau paklausti jūsų. Aš e, žinau, kad, kad jūs turite e, įvairių problemų žmogaus teisų apsaugos rytyje. Aš prie, čia kalbu pirmiausia apie Padniestrės konfliktą. Tačiau, žinoma, tikriausiai situacija gerėja nes Amnesty International e, ataskaita pateikė, kurioje pripažįstama, kad teismų sistemoje pasaraisiais metais pasiekta pažangos. Vadinasi, pažanga įmanoma, jeigu tik tai yra politinė valia. Aš norėčiau paklausti jūsų. Aš e, galbūt e, neklausiu jūsų apie jūsų nepasitenkinimą dėl bendradarbiavimo su ES, ko jūs tikitės iš ES. Tai ne tik e, ekonominėje srityje, bet ir žmogaus teisų apsaugos srityje. E, aš e, norėčiau paklausyti, kaip jūs galėtumėte spręsti? Ar e, įstatymų lygių, ar, šita, ar teismų sistemoje, ar e, skatinant toleranciją? Jau mano kolegos minėjo problemas e, susijusias su žodžio laisvę dėl dėl e, įvairių e, mažumų netoleravimo, ypač e, kalbant apie gėjus. Bet man kelia susirūpinimą, susirūpinimą prekyba žmonėmis. Tai yra tokia sritis, kur reikėtų imtis griežtų priemonių, kad šis reiškinys būtų panaikintas. Aš manau, kad jūs taip pat žinote apie prekybą žmonėmis ir ko jūs tikitės šioje srityje iš ES. Paskutinė Kalbėtoja kolega Šybė. <laughs> Ačiū, man pirmininkė, žinau, mano e, pavardė yra labai e, sudėtinga užsieniečiams. Aš tengiuosi ištarti. Aš kalbėsiu angliškai. Aš kalbėsiu, tai atsiprašau, aš kalbėsiu e, lenkiškai. Pone ministro pirmininko pavaduotojai. Aš nežinau, kokios jūsų funkcijos yra svarbiausia, tačiau manau, kad ministro pirmininko pavaduotojas tai yra tikrai jūsų svarbiausia pareigybė. Aš taip pat norėčiau padėkoti Jums už Jūsų atliktą darbą ir pasveikinti atvykus. Aš žinau, kad aš buvau su kitais kolegomis Kišiniove ir jo apylinkėmis ir norėčiau pasakyti Jums, tuo metu man susidarė įspūdis, kad trūksta optimizmo visuomenėje. Tuo metu, anksčiau tiksliau, e, buvo optimizmo daugiau. Aš pastarosiuose rinkimuose buvau stebėtojas ir norėčiau pasakyti, kad žmonių ryštas man padarė didelį įspūdį. Nors žinoma, galbūt daugiau buvo galima pasiekti. Moldovoje, žinoma, bet yra tam tikrų problemų, konfliktas Padniestrėje, Ir žmonės yra susirūpinę, Moldovos žmonės susirūpinę dėl šių, dėl tokių konfliktų ir problemų. Tačiau mes suprantame, kad e, daugybė pokyčių iš tikrųjų nesukelia per didelio optimizmo. E, aš dabar norėčiau paklausti dėl išaldyto konfliktų. Kaip Jūs manote? Kas yra tas e, minimalus rezultatas, kurio pakaktų išsprendžiant šį konfliktą su Padniestre. Kaip galėtų Padniestrė tapti, e, e, patekti, tai tiksliau tapti Moldovos dalimi? Žinoma, tai būtų ilgas procesas. Ir kitas dalykas, kaip visuomenė priima reformas. E, jau žmonės pasisakė apie tai pačioje Moldovoje. Jūs siekiate įstoti į Europos Sąjungą. Ir mes žinome, taip pat iš Lenkijos situacijos, kad žmonės remia tokius siekius, jeigu jų tai tiesiogiai nepaveikia. Bet jeigu pakyla kainos, jeigu e, reikia reformuoti pensijų sistemą, tada žmonėms kyla susirūpinimas. Taigi remiantis e, kitų valstybių patirtimi, kaip pavyzdžiui Lenkijos patirtimi, kaip Jūs manote, kągi reikėtų nuveikti, kad būtų padėta žmonėms įveikti sunkumus susijusius su pokyčiais. Bet, bet kokiu atveju e, jūsų kelias į ES yra duobėtas, kaip panašultis jūs sakė. Mes labai daug tikėjomės iš kai kurių valstybių, tačiau e, tos valstybės nepateisino mūsų vilčių. Taigi, kągi jūs galėtumėt pasimokyti iš kitų valstybių, tai yra kaip perimti jų gerąją praktiką. Aš taip pat norėčiau e, pasveikinti Moldovos ombudsmeną, kuris iš tiesų yra tikrai pavyzdinis pareigūnas, kai kalbama apie mainus gerąją praktiką, apie teismų kalėjimų reformą. Yra netgi bendra reformų programa, kurie dalyvauja E, Moldova, Lenkija ir Prancūzija. Tai yra tikrai sėkminga programa. Žinoma, nepakanka tik tai pasakyti, ko jūs norite pasiekti. Reikia tiesiog pasimokyti iš kitų valstybių, kurios jau praėjo šį procesą. Tada yra lengviau suprasti visą e, procesą. Ačiū, kolegos, už jūsų labai svarbius klausimus. Pone ministra, jums e, sutikime 10 minučių atsakyti šios klausimus. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti už klausimus. Aš vertinu šios klausimus ir jūsų dėmesį, nes e, e, jie rodo, kad jūs puikiai suprantate Moldovo situaciją ir jūs domitės Moldova ir e, tuo regionu, kurie, kuriame yra Moldova. Ir aš suprantu, kad jūs norite padėti mums įveikti iškilusias problemas. Dabar norėčiau greitai atsakyti į klausimus. Monika iš tiesų ne, nepateikė klausimo, bet pateikė vertingų pastabų. Ponas Buzekas uždavė du klausimus. Vienas dalykas, tai, tai ar mes pasirengę toliau ref, vykti reformas. Taigi, Tie e, sprendimai, kuriuos mes priėmėme parlamente pastarąjį penktadienį, tai būtent mes priėmėme du įstatymus dėl nediskriminavimo ir sukūrėme instituciją, kuri būtų e, savarankiškesnė e, kovojant su korupcija. Žinoma, tokia institucija jau buvo, tačiau dabar yra labiau nepriklausoma. Mes iš esmės turime turėti vieną bendrą instituciją, o ne e, priklausančią atskiroms partijams ir skyriams. Aš manau, kad e, dėl didžiulės propagandos, kurią padarė opozicija, mes nepasiekėme tų rezultatų, kuriuos įsikėlėme, tačiau e, bent mes rodome pastangas žengti į priekį, siekti pažangos. Ir per pastarosius trejus metus aš įsitikinęs, mes e, tikrai daug nuveikėme. Prisiminkite, kad e, Moldova yra maža valstybė, kartais maža valstybė tai yra privalumas. Aš manau, kad e, per vienus ar dviejus metus pokyčius, teigiamus pokyčius pajus ir mūsų piliečiai. Tai būtent pajamos padidės, gyvenimo kokybė pagerės, pensijų, pensijos e, taip pat padidės. Be to ir padaugės daugiau laisvių, tai yra judėjimo laisvė, kurią pasižymė, pavyzdžiui, ES valstybės narės. Ir mes parodysime taip pat ir e, Europos perspektyvą mūsų piliečiams. Mes turime užtikrinti e, taip pat stabilumą ir nebelik kliūčių siekti narystės Europos Sąjungoje. Ir tose srityse mes pasiekėme pažangos, kurias aš jau minėjau. Dabar buvo klausima, ko mes tikimės iš Europos Sąjungos, ar mes patenkinti dabartiniu bendradarbiavimu. Aš tik tai pateiksiu vieną pavyzdį. Tas faktas, kad e, e, Moldovos Respublika nuo pat šių metų pradžios ir artimiausius e, dviejus metus gaus 60 milijonų eurų iš ES, būtent e, skirtų reformuoti teisingumą e, ar teismų sistemai. Tai yra labai svarbus elementas, labai svarbus veiksnys, kuris padės mums žengti į priekį, nes tos lėšos ne tik mums padės įgyveninti reformas, bet jos padės mums siekti ir atitinkamų tikslų. E, ir kodėlgi netaikyti atitinkamo spaudimo mums. Žinoma, tai, tai yra suprantama. mūsų Europos partneriai ne tik tai stebimus, ne tik tai tiekia e, patarimus, bet ir taiko tam tikrą spaudimą, į tai varo mums į priekį. Tačiau mes turime europietišką e, Europos perspektyvą. Mes tapsime kandidatais, šalim kandidatę. Mes e, suprantame, kad stimulus mes gauname ne tik iš Briuselio, bet ir iš mūsų visuomenės. Ir tai skatina mūsų parlamentą priimti atitinkamus sprendimus. Todėl aš esu įsitikinęs, kad mes esame motivuoti, pasirengę reformoms. Ir e, paskutinis dalykas tai, kad mes neturime alternatyvų. Mes neturime kitų alternatyvų, kaip paversti Moldovą gerovės šalimi. nes vis daugiau e, Moldovos e, e, piliečių ieško darbo dabar Italijoje, Rusijoje arba Ukrainoje. Jie turi išmaitinti savo vaikus. Mes neturime kitų alternatyvų, kaip suteikti jiems gerovę, kad jie liktų Moldovoje. Taigi tam reikia reformų. Ir mes po kelių metų parodysime piliečiams, kad tos reformos pasiteisino. Dabar buvo keli klausimai dėl Patniestrės. tokia, kokia apimtimi e, Padniestrė e, kelia grėsmę mūsų keliu į ES ir kok, kokią mes pažangą galime pasiekti ir kaip galime sustarti su Padniestrė ir kokie mūsų santykiai su ES, Ukraina ir Rusija. Visi tikriausiai, kurie seka situaciją šiame regione, pastebėjote, kad situacija keičiasi. Žinoma, mes dar neišsprendėme šio konflikto, mes dar toli nuo sprendimo mes e, netgi dar nesutarėme dėl atitinkamų principų, kaip turėtų e, šitas sprendimas atrodyti, bet procesas vyksta. Mes šiame regione bandome gauti lyderės pozicijų ir mes bandome sukurti sąlygas lietam, bet nuosekliam šio, e, šios Moldovos dalies reintegravimui į mūsų visuomenę. Dabar mes galime sukurti darbo grupės dėl muitų, dėl susivienijimo, dėl organizuotų nusikalstamumo persekiojimo. Mes jau matome šių pastangų dividendus. Mes matome, kad piliečiai abiejose šalyse jau tiki bendros valstybės viziją. Ir mes dabar pasiek, bandome pasiekti bendro sprendimo, kuris būtų priimtinas abiems šalims. Mes esame lankstus. Mes nežinome, ar tai būtų e, federa, e, federacija arba remiantis Britų pavyzdžių. Tai būtų tarsi autonominės e, dalys vienos šalies. Tačiau mes turime atitinkamas gairias ir pagrindinė gairė yra ta, kad Moldova būtų labiau konsoliduota, valstybingumas būtų labiau įtvirtinas tai e, neturėtų susilpninti mūsų ryšto tapti Europos Sąjunga, Sąjungos valstybė nare. Ir šita, šio konflikto sprendimas e, taip pat nepadarys neigiamo poveikio mūsų e, sprendimams dėl šalies ateities. Taigi mes suprantame, kad, kad mes nenorime kito Kipro, tai yra suskaldyto šalies. Tačiau mes tikime, kad mes galime tapti e, šalimi kandidatę ir Padniestrė neturėtų tapti kliūtimi, nes aš kalbu apie ta, tam tikrus pokyčius, apie tam tikrą perspektyvą. Aš manau, kad jeigu, jeigu mes e, gausime tam tikrą Europos perspektyvą, šis konfliktas bus išspręstas daug greičiau. Nes Padniestrės gyventojai norės tada prisijungti prie Moldovos, nes jiems bus užtikrintas geresnis gyvenimas, bus geresnės perspektyvos. O ko e, Moldova tikisi iš ES? Tai būtent europietiškos perspektyvos. Reikia ilgalaikių įsipareigojimų, kad ES padėtų mums spręsti dabartinius iššūkius ir e, dabartinės problemas. Ir tai būtų paskatinimas ir padrasimas ne tik Moldovos e, piliečiams, bet ir mūsų kaiminės valstybėms. Elena e, klausė apie e, viršūnių sustikimą. Žinoma, labai svarbu, kad alijanso nariai atkreiptų vis desnį dėmesį į tos išaldytus konfliktus. Žinoma, tų viršūnių susitikimų sprendimas ne, netitiko mūsų lūkesčio iki galo. Tačiau bet kokiu atveju e, formuluotės tampa vis griežtesnės, tai mes jau tikimės, kad jos tampa griežtesnės. Dabar dėl rytų partnerystės. Aš e, džiaugiuosi, kad e, komisija Kišiniove rengs konferenciją birželio penktą dieną dėl rytų partnerystės. Aš e, su ponu Fiulė ir su ponia Helge Schmidt galėsiu aptarti ne tik tai dvišalius santykius, bet ir daugiašalius santykius šiame regione. Mes e, turime dar daug nuveikti, tačiau mes e, bet kokiu atveju bandome užlopyti tas spragas, kuris yra mūsų politinėje sistemoje. E, E, vis dėlto e, iš bendradarbiavimo su ES gauname ir naudos, pavyzdžiui, kovodami su mm, stichinėmis nelaimėmis. Na, žinoma, dar nėra visur pasiekta pažangos. Mums e, reikia reformuoti savo korumpuotą teismų sistemą. Mums Reikia tikėtis e, glaudesnio bendradarbiavimo, e, pagalbos, kad mes galėtume išspręsti tas problemas, kurias susijusios e, su žmogaus teisio apsauga. Dabar dėl Tarptautinio valiutos fondo tai, tai nėra toks optimistinis augimas prognozuojamas, tai 3 procentai tik tai. Tačiau tikėkime, kad mes e, pasieksime šį tikslą 3 procentus, mes mobilizuosime savo pastangas, e, privatizuosime e, kai, kai, kai, kai kurias įmonės, kurios dar vis dar priklauso valstybei. Ir mes pasieksime tą tikslą, kuris buvo iškeltas. Panas Ivarinas paklausė kelių klausimų apie socialinius iššūkius. Žinoma, jūs esate teisus. Mes turime kovoti su stereotipais apie Moldovą ES ir tikiuosi, kad jūs mums padėsite. Aš manau, kad tokie pranešimai e, parodo mums, kad Moldova eina pažangos keliu ir Moldovai reikia e, kitokio požiūrio. Ir e, reikia labiau atsižvelgti į tai, ko, kokie mūsų pageidavimai, ko mes siekiame. Taigi, Mūsų didžiausias lūkestis yra, kad būtų mums suteikta Europos perspektyva. Mes turime tam tikrų problemų, mes dabar e, siekiame e, asociacijos sustarimo, kuris, kaip Monika pasakė, jau beveik yra e, jau su, beveik sudarytas, mes taip pat siekiam liberalizuoti vizų režimą. Per artimiausius mėnesius mes parengsime gairias, kurios padės parengti veiksmų planą. Uh, Mes norime, kad e, Moldova būtų laikoma panašiomis į tokias valstybės kaip Makedonija ir kitos vakarų e, Balkanų šalis, kad būtų suteikta mums e, Europos perspektyva, kad kad Moldovos piliečiai galėtų laisvai keliauti po ES ir kad nebūtų taikoma jokių papildomų sąlygų jiems. Iš esmės, mes nesame skirtingoje situacijoje negu Vakarų Balkanų šalis, kadaise buvo kitų metų viduryje mes dėlėsime dėl laisvos prekybos sutarties ir tai mums padės tik tai priartėti prie Europos Sąjungos. Ponas Šulcas klausė apie Padniestrės, ar galima paversti ją ypatingąją ekonominę zoną. Mes kalbėjome jau apie tai su ES. Mes turime laisvas ekonominės zonas su uh, pačioje Moldovoje. Mes. Jie ne, mes nenorime, kad tai taptų nau, naujų mokesčių rojumi. E, ir mes pakvietėme ir panietės atstovus į mūsų dėrybas su ES. Ir mes e, kalbame su Briuseliu, jie taip pat, e, padniestrės gyventojai atstovai, yra suinteresuoti mūsų europinę perspektyvą, nes jų priklausomybė nuo ES rinkos yra dar didesnė negu mūsų. Dabar dėl nediskriminavimo įstatymo. Aš manau, kad Moldovoje mes pasiekėme uh, susidarėmis aplinkybėmis daugiausia, ką galėjom pasiekti. Uh, Nereikia pamiršti, kad mes turime e, priderinti e, e, Moldovos įstatymus prie ES teisyno. Tai būtent prie tų direktyvų, kurias parengė komisija. O mūsų įstatymę, nediskriminavimo įstatymę, taip pat kalbame 77 straipsnėje, atrodo, apie seksualinių mažumų atstovus. Dabar svarbiausia mums įgyvendinti šį įstatymą, sukurti mechanizmus, kuris leistų mums pasakyti, kad Moldova yra tolerantiška ir demokratinė valstybė. Dabar apie žmogaus teisų klausimus ir ko mes tikimės iš ES. Jūs žinote, kad Freedom House e, ataskaita buvo pastaraisiais metais buvo publikuota ir Moldova padarė didžiausią šuolį aukštyn. Net lyginant su, su centrinės Europos valstybėmis ir vakarų Europos valstybėmis. Tačiau mes turime dar mobilizuotis ir parodyti, kad mes pasiekime pažangos kovodami su korupcija. Kalbant apie spaudos laisvę, uh, yra tam tikros statistikos, kuri rodo, kad mes, mes e, pasiekime taip pat didžiulę pažangą. Yra ir kitos ataskaitos, e, kurias patikė ir taip pat ir Europos parlamentas, e, kurios rodo, kad vis dėlto Moldova yra verta Europos perspektyvos. Mes turime puikų dialogą su ES dėl žmogaus teisų apsaugos. Uh, Visai neseniai e, buvo e, paskutinė misija e, Moldovoje. Ir tie 60 milijonų eurų bus skirti ne tik tai teismų reformai, ne tik tai teisėjų lavinimui, bet ir teisės aktų, kurie atitinka ES teisynai gyvenimui Moldovoje. Aš taip pat vadovauju tarptautinė komisija, kurie būtent nagrinėja šios klausimus. Mes suprantame, kad yra dar gėdingų dalykų Moldovoje, su kuriais e, reikia kovoti. Tačiau mums reikia vis dėlto sistemingai spręsti šias problemas. Jeigu jūs pažvelgsite į skaičius, į ataskaitas, e, netgi tų, e, kurie kritikuoja mus labiausiai dėl žmogaus teisų pažydinėjimo, pasibėsite, kad mes pasiekėme pažangos. Pone Malmström taip pat e, e, atsiuntė specialų atstovą, kuris būtent padėtų mums kovoti su prekyba žmonėmis. Ta problema yra didžiausia e, kaimiškose vietovėse, kur žmonės yra skurdžiausi. Tačiau labai yra svarbu parodyti, kad yra ir pažanga šioje srityje. Dabar dėl padniestrės, koks yra tas minimalus rezultatas kuriomis būtume patenkinti. Dabar dėl, e, bandžiau bent jau paaiškinti. Dabar dėl visuomenės nuomenės. Jūs esate teisus. Mes turime parodyti žmonėms, kad yra šviesa tunelio gale. Ir e, dabar suveržę diržus mes turėsime naudos ateityje. Į tai reikia paaiškinti. Žinoma, mes dirb, bendradarbiavame su Lenkija, su Rumunija, kitomis valstybėmis, kad gautume gerąją praktiką ir kad e, galėtume sušvelninti tuos sunkumus, kurie ištinka žmonės reformų metu. Tačiau mums reikia užbaigti tas reformas. Ir mes pradėjome dabar m, mm, šv labai nepopuliarią e, švietimo reformą, kaip e, uždarydami mokyklas kaimiškose vietovose. Mes e, dabar vaikus vežiojame mokykliniais autobusais, jie gabenami į kitas didesnės mokyklas. Žinoma, tai yra skausmingi procesai. Tačiau mes jau išgirdome e, labai teigiamų nuomonių apie tai iš ES. Ačiū už tai, kad kalbėjau tiek ilgai. Ačiū už šį puikų jūsų pristatymą ir linkiu kuo geriausios kloties jūsų valstybei.